dear colleagues, eh, signor commissario, dear commissioner. Gerbiami kolegos, manau, kad galime pradėti, nes eh, kaip jau anksčiau sakiau, šiandien yra ne tik paskutinė mūsų posėdžio, posėdžių prieš vasaros atostogas diena, bet ir turime šiandien baigti mūsų posėdį, kuris prasidėjo jau vakar. Tai yra tarsi tiesinys vakar dienos ir mūsų darbo tvarkė yra pakankamai įtempta. Dabar perėsiu prie italų kalbos. Pirmiausia, norėčiau padėkoti komisi, komisijos nariui už tai, kad atvyko į mūsų posėdį. Jau esame du kartus su jumis susitikę kai pradėjo darbą naujoji parlamento kadencija. Ir mm, taip pat buvo surinktas susitikimas prieš šešis mėnesius. Na ir ačiū už tai, kad atvykote į mūsų komitetą. E, mūsų kompetencija labai specifinė ir susijusi su jūsų portfeliu. padėtis pasikeitė, lyginant su paskutiniu mūsų susitikimu, kalbant apie skaitmeninę skaitinės rinkos strategiją. Ir mes norėtume pakalbėti su jumis apie kai kurios aspektus, tokius kaip autorinės teisės. Kultūros kūrinių turinys internete, jaunimo ir vaikų apsauga, skaitmeninėje erdvėje, taip pat e, turinio kūrimo klausimai. Tai yra visi klausimai, kurie itin aktualūs šiuo metu ir mes šiandien norėtume pakalbėti su jumis apie skaitmeninės rinkos direktyvą. ir kaip ji atrodo dabartinėse teisėkuros padėtyje ar kontekste. Visose valstybėse narėse prasidėjo konsultacijos dėl šios direktyvos ir jos įgyvendinimo ir aš tikiuosi, kad mes galėsime šiandien tai aptarti ir kad 2016 pradžioje jau bus pasiekti kai kurie mūsų tikslai. Junkerio investicijų plane yra skiriama labai nemažai dėmesio skaitmeninės rinkos infrastruktūrai. Yra labai reikšmingos pažangos kokybės požiūrių šioje srityje ir daug dėmesio skiriama naujoms kompetencijoms, kurios reikalingos elektroninio mokymo ir mokymosi srityje. Ir komisijos Connect, Connect generalinis direktoratas aktyviai dalyvauja šiame e, darbe. Dirbama su projektais skirtais pačiam internetui mokyklose. Na ir mus domina, aišku, biudžeto klausimai jie mus ir neramina. Mums neramu dėl mažinamo biudžeto. Dar vienas svarbus klausimas mums yra Euronet. Ir ko gero, tai yra tos temos, kuriams mes ir skirsime šios dienos diskusijas. Dabar komisijos nariui žodis, jūs turite apie 10 minučių, vėliau suteiksiu žodį koordinatoriams. Jie galės kalbėti po 3 minutės ir vėliau surenksime klausimų atsakymų sesiją. Taigi žodis e, komisarui. Pirmininkė, gerbėmėji komiteto nariai, ponai ir ponės, ačiū už tai, kad pakvietėte mane dalyvauti ir pasisakyti jūsų komitete. Džiaugiuosi, kad turiu galimybę čia dalyvauti. Norėčiau papasakoti apie komisijos darbą susijusius tais klausimais, kurie yra jūsų kompetencijos srityje. Ir galbūt pasakysiu daugiau nei anksčiau esu sakęs ir galėsime aptarti papildomų klausimų, kurių dar nesame kartu palietę. Taigi aš galėsiu išklausyti ir jūsų nuomonę ir atsižvelgti ją toliau dirbant komisijai. Bus prieš keletą dienų baigėsi konsultacija dėl direktyvos. Mes siekiame išsiaiškinti, kaip rinkos dalyviai mato padėtį ir kokia yra įvairių suinteresuotų šalių nuomonė apie šią direktyvą. Taigi, kalbant apie audiovizualinių paslaugų direktyvą, žinome, kokie yra parengti pranešimai e, šią temą ir mes žinome, kokiu yra trūkumu. ES teisės aktuose, kalbant apie audiovizualinę sritį. Paskutiniai teisės aktai šioje srityje buvo priimti 2007 metais, taigi prieš septynerius metus. Ir jau vien tai yra pakankama priežastis šios teisės aktus atnaujinti. Ir mes manome, kad Šis darbas e, turi būti padarytas 2015 e, metais. Teisės aktų peržiūros procese mes e, tą procesą jau pradėjome ir šio proceso kontekste galime įvertinti pastarojo meto pokyčius. Taigi, kaip sakiau, Įvyko konsultacija, turime jos rezultatus ir jais remdamėsi dabar galime vertinti dabartinę padėtį. Ir dabar jau aišku, kad vėliausiai iki kitos vasaros mes palaikysime ir kontaktus su jumis, diskutuosime ir siūlysime atnaujintą audiovizualinių paslaugų direktyvą ir teiksime pasiūlymą ir parlamentui, ir tarybai. Taigi dabar turime užduoti savo klausimą, ar visos dabar galiojančios taisyklės vis dar reikalingos, ar reikėtų kažką atnaujinti, ar yra galbūt kai kas, ką galima būtų palikti rinkai ir e, rinkos veikėjams. Ir antra, ar mes toliau norime tos pačios e, progresyvios sistemos, kokią patvirtinome prieš 7 ar 8 metus, ar mes norėtume kitokios reglamentavimo struktūros ir kaip turėtų atrodyti jaunimo ir vaikų apsauga, bei kokios turėtų būti teisinės nuostatos reglamentuojančios e, Europos e, sukurtų kūrinių apsaugą. Mm, taip pat mes turime kalbėti apie galimus reklamos apribojimus ar draudimus galimybę riboti reklamą, reklamos laiką iki vienos minutės, e, taip pat uždrausti alkoholio ir cigarečių reklamą. Taigi yra nemažai taisyklių ir nuostatų, kurias mes norime peržiūrėti, pagalvoti, ar visos dabar galiojančios taisyklės yra reikalingos. Taip pat turime pagalvoti apie transliuotojų poreikius ir pagalvoti, ar reikėtų labiau atsižvelgti ir juos. Pavyzdžiui, turinys, kuris atitinka visuomenės interesą. Ar reikėtų taisyklių reglamentuojančių tokio turinio pateikimą ir galimybę visuomeniai su juo susipažinti. Dabartinėje audiovizualinių paslaugų direktyvoje tokių nuostatų nėra, bet telekomunikacijų teisės aktuose yra atitinkama nuostata. Toliau, aišku, dar vienas svarbus klausimas yra vienodos galimybės, vienodos veiklos galimybės. visi, kam ar visos įstaigos, kuriams taikoma e, direktyva, turėtų joms būti užtikrintos vienodos konkurencijos sąlygos e, įvairiais požiūriais, kalbant apie jaunimo ir vaikų apsaugą, reklamos e, apribojimus tam tikrų socialinių grupių įtraukimo ir kiti elementai. Ir taip pat e, galimybė parsisiųsti tam tikrą turinį. Mes turime taip pat e, konsultuotis ir atsižvelgti į tuos, e, kas kuria atitinkamas skaitinės technologijas jiems taip, čia taip pat turėtų galioti vienodas konkurencijos e, taisyklė. Taigi mes turime pagalvoti, kokius veikėjus turime įtraukti į procesą, kurį jau pradėjome. Aš tikrai e, mielai dar šių metų pabaigoje ir kitų metų pradžioje Atvyksiu dar kartą e, pasikalbėti apie teisės aktų peržiūros e, procesą. O dabar, e, kalbant apie skaitmerik, apie televiziją, apie tas rytis, kurios labai sparčiai vystosi ir sparčiai keičiasi, aš nesu tikras, kad mes galime vadovautis tradiciniais ES teisėkuros metodais. Mes e, esame parengę žalėje knygą, konsultacijas, visą tai jau baigėsi, tačiau jeigu dar trijų metų mums reikės parengti šį teisės aktą, tai pagalvokime, kiek dar laiko reikės e, perkelti šią direktyvą į nacionalinius teisės aktus, e, kad jie būtų pradėti tai-, taikyti transliuotojams. Tai tikrai rodo, kad iš tikrųjų jau pralenks mus tada tolesnė, tolesnis e, technologijų vystimasis. Taigi, man būtų tikrai įdomu aptarti šios visus klausimus su jumis, nes jūs taip pat atsakingi už šią sritį. Ir aš norėčiau kartu su jumis pagalvoti, kaip mes galime padaryti visą tai, ką dabar jau darome greičiau. Nes taryboje taip pat žinome, kad yra mm, pakankamai ilgas e, ir lėtas e, darbas ir pagalvokime, kaipgi šį procesą paspartinti, kad kuo greičiau įvyktų trialogas, kad būtų greičiau atliktas techninis darbas ir kad jau kitą met būtų priimti reikiami sprendimai. Darbas turi būti ir greitas, ir konstruktyvus tuo pačiu metu, taigi reikia suderinti uh, E, šios du aspektus. Dar vienas e, svarbus mūsų darbo elementas yra autorinės teisės skaitmeninėje erdvėje. E, džiaugiuosi tomis pastabomis, kurios buvo išsakytos praeitą savaitę Strasbūrė. Iš tikrųjų, viskas, ką girdėjau, buvo tikrai labai aišku ir pagrysta. Ir galima sakyti, kad akivaizdu, kad kai kalbame apie turinio kūrimą, formatavimą ir naudojimą, ar kalbėtume apie muziką, ar vaizduojamai meną, filmus, knygas ar laikraščius, skaitmeninė technologinė revoliucija padarė įtaką visiems šiems kūriniams. Ir negalima apsimesti, kad viskas taip yra taip, kaip buvo prieš 30 metų. Bet galime į viską pažiūrėti iš kitos perspektyvos. Galbūt pačios autorinės teisės neturėtų būti vienintelis ar svarbiausias mums rūpimas objektas. Mes turime galvoti apie pačią strategiją ar kaip reglamentuoti šią sritį. Pagalvokime apie Europos kuriejus, menininkus, filmų kuriejus, muzikos kūrinių autorius ir taip toliau ir panašiai. Mes turime suteikti jiems kažkokią aiškę perspektyvą, aiškumo, Šiuo požiūriu manau, kad mes gyvename labai įdomiais laikais. Autorinės teisės yra terminas, kuris vokič, vokiškai reikštų tarsi dvasinė tėvystė. Taigi mes tikrai turime paisyti autorių interesų ir kalbant apie technologinę, technologinius pokyčius, juos reikia atsižvelgti. Bet technologijas kūrė ne teisės aktų kūrėjai. Mūsų darbas sukurti sistemą, kuri atsižvelgtų į technologijas, bet ne technologijos e, turėtų nulemti mūsų reglamentavimo kryptį. Europos Sąjungoje gyva kūrybiškumo dvasia ir ją reikia išsaugoti. Yra daugybė žmonių, kurie e, mokosi muzikos, studijuoja literatūrą, kitaip puoselėja savo kultūrinius, e, kūrybinius gebėjimus, jie turėtų iš tikrųjų žinoti mokymosi procese, kad vėliau tais įgūdžiais galės realiai pasinaudoti ir realiai kurti, o mes visi kiti esame kultūros ir meno kūrinių naudotojai. Klausomės muzikos, žiūrim filmus, skaitom literatūrą ir laikraščius ir renkamės, kokią formą mes um, tuos kūrinius, um, tais kūriniais naudojamės, ar skaitmininė, ar kitokia forma. Taigi šio požiūriu mes turime tikrai e, tam tikrų privalumų lyginant su ankstesniais dešimtmečiais. Taigi mes turime kuriejus, turime naudotojus, turime kūrybinį sektorių vieną vertus ir kitą vertus pramonę, taip sakykime, kuri atsakinga už kūrinių pateikimą į rinką. Taigi mes turime galvoti apie principus, ir taisyklės. Vienas iš pagrindinių principų yra mobilumas ar portabilumas, kur bebūtų įsigytas kūrinys, jis gali būti naudotojo perkeltas kažkur kitur. Nebėra teritorinių apribojimų, taigi man vienas svarbiausių dalykų yra tarp valstybinė, tarp, yra galimybė tarp valstybinių mastų naudotis turiniu galutiniams naudotojams. Tačiau principas, aišku, nėra kažkokia įstatymė įrašyta privaloma nuostata. Principas yra principas, kurio reikia tiesiog vadovautis. Pavyzdžiui, galvojant apie Europos kiną, filmai sukurti Europoje pasižymė specifinėmis lingvistinėmis savybėmis. Ir aš asmeniškai norėčiau, kad Europos kino sektorius turėtų užtikrintą ateitį. Arba, kalbant apie sportą, mes juk nenorime tik Barcelonos ar Madrido komandų varžybas matyti, mes norime, kad ir kitų lygų uh, komandos būtų manom, matomas ir kad žiūrovai galėtų pasirinkti mm, iš didesnio e, rungtynių skaičius. Turime prisiminti ir specialias, e, specifinius kai kurių visuomenės grupių poreikius. Pavyzdžiui, žmonės su negale taip pat turėtų turėti tam tikrų lengvatų, kalbant apie galimybę parsisiųsti tam tikrą turinį. Ir dar turėtume galvoti, ar reikėtų mm, kažkokių išimčių, kalbant apie naudojimąsi tuo turiniu, kuris yra skirtas mm, tyrimams, pavyzdžiui, susijusiems su viešoju e, interesu. Galbūt e, yra, ar turėtų būti nuolaidų mokslinėms institucijoms kokiu veiksmu mes besimtume, mes turime užtikrinti, kad e, patvirtintos taisyklės veiktų ir nebūtų apeinamos. Turi būti aiškios taisyklės, aiškiomis išimtimis ir taikymo principais, kurių visi turi laikytis. Iki metų pabaigos mes pateiksime savo pasiūlymą dėl skaitmeninio turinio. Toliau norėčiau pasakyti porą žodžių apie mūsų piliečių įgūdžius naudojantis skaitmeninę erdvę. Skaitmeninė rinka darbo vietų kūrimui. Žinome, kad yra 17 e, tūkstančių naujų darbo vietų informacinių technologijų srityje toks skaičius yra e, numatomas kitiems metams. Mokslo įstaigos e, kitos e, institucijos, jos turi didžiulį informacinių technologijų specialistų poreikį. JAV, Korejoje, Japonijoje matome, kad e, skaitmininis sektorius yra labai stiprus ir jie turi labai daug specialistų ir mes tikrai nenorime atsilikti ir negalime. Mes nenorime, kad mūsų specialistai išvyktų dirbti kažkur, nenorime smegenų nutiekėjimo vadinamojo, taigi mes turime pasirūpinti, kad ES būtų kuo daugiau studijų ir darbo vietų informacinių technologijų specialistams. Ir mes turime skatinti tokias studijas ir turime skatinti visus piliečius įgyti skaitmeninių įgūdžių. Na ir dar vienas rytis, tai radio dažnių spektro paskirstimas Čia vėlgi jūsų kompetencijos sritis, kalbame apie 700 MHz dažnių panaudojimą radio pramonėje bandome pagerinti ryšių kokybę, išvengti vadinamųjų juodųjų skylių. Ir kai šnekame apie radio ar televizijos transliacijas. Nenorėtume, kad jų kokybė suprastėtų, o tam reikia europinio koordinavimo. E, Lakačio mėnesį Ženevoje įvyks konferencija šią temą ir aš manau, kad iki to laiko mes turime turėti bendrą europinę poziciją nes tik tai taip, kontaktuodami su JAV ir su Azijos valstybėmis, galėsime apginti savo interesus. Na ir toliau dėl dažnių atlaisvinimo, skaitmeninio plačia juoščio dažnio panaudojimo, čia mums reikia turėti tam tikro e, darbų grafiko, kuris leistų uh, visoms valstybėms narėms e, laiko prasme derinti savo veiksmus ir namyk pranešimas šia prasme yra mums labai įdomus. Na ir pagaliau, Euronet ir Euronews. E, prisipažinsiu, kad norėčiau remti abu projektus. Jeigu jaučiame, kad mums reikia daugiau Europos viešosios žiniasklaidos, Tai e, abu šie projektai, nors ir yra tarpusavyje skirtingi, yra labai svarbus. Euronet e, e, sugeba pateikti programų formavimo blokus, labai gerai formuoti tokius blokus ir tada jau regionės, regioniniai ir vietos transliuotojai gali pasinaudoti tais blokais, Mes matėme, kad įvairiose radio programuose įvairiopai tais blokais yra naudojamasi. Ir tada e, ištranšliuojama e, ta pati informacija, tas pačios žinios, remiantis e, tuo pačiu pagrindu. Ir draugės su jumis bandytume sugražinti Euronetui stabilų finansavimą iš e, iš biudžeto ir tai būtų tam tikra garantija, kad e, e, režisieriai galėtų e, nuolatinai priimti į darbą aukštos kokybės darbuotojus. Man teko susisiekti su Euronews direktoriumi Lyone. E, palaikiau ryšį šių metų e, pirmą pusmetį. Euronews e, dabar yra prastoje ekonominėje padėtyje iš dalies dėl to, kad jiems e, būtina investuoti, kad neprarastų savo rinkos dalies, jie ieško valdančiojo direktoriaus, Na ir taip pat susidurint su tuo kvazi karu tarp Rusijos ir Ukrainos susilaukta nemažai kritikos jų programų atžvilgių, ypač e, pastaraisiais keliais mėnesiais. E, Euronius nėra ES įstaiga. Tai yra partnerė finansavimo prasme, bet tai nėra ES įstaiga, nors valstybės narės iš dalies prisideda prie programų rengimo. Žnekamės su e, ateities investuotojais, su akcininkais. Egipto verslininkas, kuris gyvena Londone, kuris yra krikščionis, pavyzdžiui, buvo vienu iš mūsų pašnekovų, bet savame suprantama, kad mes visi esame suinteresuoti tomis transliuojamomis programomis. Akivaizdu, kad egiptietis, verslininkas yra savininkas, jis, tai jis taip pat gali uh, paremti, tas pats pasakytina apie RAI, ir taip pat e, ieškome galimybių, kaip Euronews galėtų būti nupirkta, galvojame apie teisę atsisakyti. Galvojame taip pat apie galimą valdyseną, kai nariai būtų būtų iš e, atskirų valstybių narių e, apie programų e, stebėseną, kai kalbame apie programas Ukrainai, Latvijai, Lietuvai, čia sulaukime šiokio tokio šiokios tokios kritikos ir čia mes turime pažvelgti, ar nėra sutarties sąlygos pažeidžiamas, ar nėra uh, interesų konflikto, tam reikalingas stebėsenos mechanizmas. Jos svarba yra nemenka. 2016-aisiais darysim viską, kas tik įmanoma, kad e, užtikrintume patenkinamą finansavimą ir euro net ir euro news Mums reikia ne vieno ar kito, bet normalios perspektyvos abiems, kalbant apie jų biudžetą. Dėkoju. Pone komisarė, už jūsų išsamų pasisakymą. Greta komisijos strategijos ir darbo su skaitmeninės rinkos, skaitmeninės bendrosios rinkos direktyva. Jūs minėjote jau kitus komisijos darbus, kalbant apie Euronet, mes balsavome dėl šio klausimo ir norėjome paprašyti savo pakeitimuose tolesnio finansavimo. Bet matome, kad e, lėšos yra e, apkarpamos. Norėtume, kad komisija įsipareigotų išlaikyti finansavimo lygį ir ženkliai jo nemažinti, kaip kad atrodo yra atsitikę. Per nelik ilgai pati nekalbėsiu, yra keletas e, kitų kolegų, kurie na, nori pasakyti ir suteiksiu jiems žodį. Pone Ferhain, dėkoju komisijos nariui, ačiū, kad atvykote į mūsų komitetą šiandieną. Puiku, kad vyksta intensyvus dialogas su jomis, nes kai kalbame apie kultūros ir e, kūrybinį sektorių, darbo tvarkėje yra daug e, svarbių problemų ir svarbu mums koordinuoti savo veiksmus siekiant tikslų. Žinau, kad viskose komitetuose yra skirtingų interesų, juos reikia atsižvelgti, bet reikia iškoti tinkamas pusiausvėros. Taigi, ačiū, kad suprantate ir, ir minite tai dėl e, audio vizualinių medijų direktyvos. E, taip, čia tą peržiūrą reikia atlikti kuo galima skubiau, e, bet e, tuo pat metu ir išsamei. Pripažįstame, kad atsiliekame nuo technologinių postumių ir iš tikrųjų turime greit judėti į priekį, bet kiek galima išsameu. Mes matome, kad jūs inicijavote jau konsultacijas, gal paminėtumėte, kokius klausimus kėlėte per tą konsultacijų e, procesą, e, ar susidūrite su kažkokiais e, sunkumais Taip pat dėl e, darbų grafiko, kiek truks konsultacijos ir kada ketinate įvertinti gautas e, atsakymus. E, mums svarbu gauti konsultacijų rezultatų įvertinimą iki kitų metų pavasario. Kalbant apie autorių teisės, jūs minėjote skirtumą tarp tos autorystės, tėvystės dvasios ir tik, tikrųjų autorių teisių. <clears throat> Jūs kalbėjote, kad reikia atsižvelgti į galutinių vartotojų interesus, į tų, kurie naudoja sukurtą turinį, bet mes neturime mm, išleisti iš akių taip pat tų struktūrų, kurios yra per vidurį, yra formatavimo struktūros, E, nes gali būti kompozitorius, muzikas ar aktorius, ar kažkas, kas dirba teatre, ar, ar, ar galbūt žurnalistas. Ir kartais e, jiems yra labai sunku įveikti tą formatavimo procedūrą. Tad turime žvelgti ne vien tik tai į kūrėjų, autorių, iš vienos pusės ir vartotoją, bet ir į tas struktūras, kurios yra tarp jų. Ar nereikia čia skaitmeninėje aplinkoje ką nors keisti, ką nors koreguoti. Neturime ignoruoti tų e, tarpinių struktūrų ir taip pat susijusių teisių. Ar tai būtų patekimo į rinką, marketingo teisės, ar, ar publikavimo teisės ir taip toliau. Tų teisių taip pat neturime ignoruoti. E, taigi, ne vien kuriejų teisės, bet taip pat ir tos tarpinės struktūros. Jūs kalbėjote apie tam tikras išimtis, sakėte, kad kai kurios iš jų turi išlikti, nepatekti į taisyklės, į taisyklės bet kai kalbame apie švietimą, e, ir kultūrą. Tai nors nesu prieš išimtis čia, bet turime įvertinti galimas pasiekmes. Jeigu nustatysime kažkokias išimtis, reikia žiūrėti, kiek toli jos užgrieps. Jeigu yra profesinis turinys, švietimo tikslais, galbūt galima pasakyti, nėra reikalo pirkti knygą, galite ją parsisiūzinti uh, persisiūsdinti internetu, bet tada galbūt e, iškils problemų tiems, kurie leidžia tokio tipo knygas. Čia reikia ieškoti balanso. E, tas pats pasakytina ir apie finansavimą tais atvejais, jeigu yra privataus ir viešojo kapitalo partnerystė ir yra universiteto interesai, kuris yra finansuojamas iš viešojo biudžeto, taip pat reikia ieškoti protingo, protingos pusiausviros. Ir matyt, kad e, sunku tikėtis, kad galima surasti vieną sprendimą visiems atvejams. Reikia kiekvienu atveju atskirai žiūrėti dėl Euronet ir Euronews. E, Labai dėkoju už tai, kad darote viską, paremdamas e, Euronet Plus e, programą. Tai svarbu, svarbu įtraukti radio transliuotojus, mažesnius transliuotojus. E, akivaizdu, kaip WDR tarkime, Vokietijoje sugeba nuveikti pakankamai daug pati, bet e, reikia galvoti ir apie regioninius transliuotojus, kad jie galėtų taip pat transliuoti europinį turinį. Dėl Euronews, e, taip, nesame ir mes labai patenkinti, ypač kai kalbam apie Rusiją ir Ukrainą, stebėsina yra labai svarbus dalykas, ateityje tikimės, kad galima bus tai atlikti uh, skaidriau e, Ukrainos programos e, išverstas į rusų kalbą skamba visiškai kitaip negu rusų kalba. Tai kelia problemų. Taigi galima sakyti, kad tos programos, taip sakant, visiškai kitaip pateikiamas ar iškreipiamas. Iš tikrųjų, turime atidžiai stebėti, kaip Euronews vystysis ateityje. E, gerai, kad e, yra mintis turėti e, tam tikrą programų valdymo tarybą, bet reikia galvoti, o kas ten posėdžiaus ir kokį poveikį tie žmonės turės. Dėkoju, kad atvykote į mūsų posėdį, nekantriai lauksiu jūsų atsakymų. Dėkoju, ponė Kamerverte. Ačiū, ponė Kotinger, kad atvykote į mūsų posėdį. E, išgirdome platų problemų spektrą, e, kurias mums teks spręsti per kelis ateinančius mėnesius. E, taip pat jums yra užduota klausimų ir labai lauksime jūsų atsakymų, komisijos atsakymų į tuos klausimus. Aš pati norėčiau porą minčių išdėstyti. Paminėjote audio e, vizualinių paslaugų e, direktyvą ir e, paslaugų teikėjo atsakomybės klausimą. Tai sudėtingas klausimas. Ne visada galima paslaugų teikėją daryti atsakingų už turinį, kurio jisai nesukūrė. Čia turime elgtis labai atsargiai. Nereikėtų mums e, nukrypti link turinio kontrolės internete. Taip kalbame apie nepilnamečių e, apsaugą internete, e, pažeidžiamų grupių apsaugą E, tai atalūs klausimai, e, sakysime, jeigu žiūrėsime į filmų kategorizavimą, vieni filmai Junktinėje karalystėje gali būti žiūrimi 12 metų vaikų, e, o Vokietijoje nuo 14 ar daugiau. Taigi, e, čia šnekame apie savireguliavimo problemą. Vokietijoje registai puikiai funkcionuoja, kai kalbame apie jaunų ar nepilnamečių apsaugą, e, šnekant apie filmus ar kompiuterinius žaidimus, valstybė gali nustatyti, nuo kurio amžiaus kažkas gali būti rodoma, ar pateikiama, bet nėra griežtų nustatančių taisyklių. Kitaip sakant, daugiau veikia savi reguliavimas. Ir galbūt galima būtų pagalvoti apie teisės aktus tokiai minčiai paremti. Dėl autorinių teisų jūs paminėjote, mano manimu, svarbiausius klausimus. Taip pat ir tai, kokiu lygiu turėtume apibriežti europinius ribojimus, apribojimus. Sakysime, gana intensyviai buvo diskutuojamas klausimas dėl panoramos laisvės. Čia valstybių narių požiūriai skiriasi. Taigi turime ieškoti pusiausvėros tarp naudotojų, vartotojų teisų iš vienos pusės ir kuriejų, autorių teisų iš kitos. Bet neturime paleisti iš akių to, kad e, e, tas kultūrinis turinys, e, kurį gali pasiekti vartotojai, turi būti geras, kas gero iš knygos, jeigu prie jos e, neįmanoma prieiti, jeigu neįmanoma jos parsisiūsdinti. Taigi aš manau, kad išimčių klausimai švietimui, mokslo tyrimams yra svarbi problema, svarbus dalykas. Turiu pasakyti, kad pasrasias dienas šiek tiek susinervinau, matydama e, komisijos kai kuriuos pranešimus. Visą tai susijęs su tinklo neutralumo problema ir e, vadinamojo nulinio reitingavimo problema. Iš tikrųjų, mes e, neturėjome Europos parlamento įgaliojimų dėrėtis dėl nulinio reitingavimo, bet diskusijų metu ši problema iškilo ir tada paskutinėme dėrybų raunde mes e, iškelime šį klausimą. Tačiau tada pamatėme, kad komisija padarė, padarė viešų pareiškimų, sakydama, kad e, nuliniai vertinimai e, reitingai yra leidžiami. Nustebau, nes tarsi keičiamas aplinkybės. iš vienos pusės sakoma, kad nieko negalime nuveikti šioje srityje, iš kitos pusės taigi išgirstame, kad komisija daro pareiškimus šiuo klausimu. Tai e, elgesys, kuris iš tikrųjų iškraipo konkurenciją, nes jeigu e, telekomunikacijų ryšių bendrovės e, sudarinėja sutartis, e, paskui sako, kad Spotify ar kažkas negali gauti tam tikrų dažnių. Tai reikia pasakyti, kad kai kalbame apie autorių teisės, mes savo komitete esame pasakę, kad e, e, norime užkirsti kelią autorių teisių apėjimui, pažeidinėjimui, e, užtikrinant, kad būtų pigiau E, ir paprasčiau gauti prieigą prie turinio, prie filmų pavyzdžiui. O dabar, e, jeigu toks turinys e, yra reitinguojamas nuliu, tai reiškia, kad naujieji dalyviai rinkoje, maži paslaugų teisėtojai negalės tokio turinio siūlyti. Taigi konkurencijos įstatymų prasme aš nemanau, kad tai yra gerai. Komisija tarsi sako, kad tas nulinis reitingavimas yra geras dalykas, ne, nes jis paremė konkurenciją, bet aš tokia požiūrį nepritarčiau. Dėl Euronews ir Euronet e, tikrai e, noriu Jūs pagirti, kad Jūs ginate, remiate Euronet. Esu tikra, kad surasite nulatinio finansavimo Euronetui. Šiek tiek kritiškiau norėčiau pasakyti apie Euronews. Svarbiausias e, tikslas, kai kalbam apie Euronews, yra turinio neutralumas ar redakcinis neutralumas. E, mums labai svarbu, e, ar bus, taip sakant, pozityviai nušviečiamas E, europinės naujienos, ar galbūt oligarchas įsigis e, šią įmonę ir tada vargu ar e, turėtume džiaugtis, jeigu jau jisai įtakotų tą redakcinę politiką, nesvarbu, ar tai būtų Egipto, Rusijos ar Ukrainos oligarchas. Neturi būti jokios įtakos redakciniai politikai, e, bent jau tol, kol komisija dalyvauja e, finansavime, nes, e, taip sakant, tai yra transliuotojas, kuris yra kvazi finansuojamas kvazi bendrai finansuojamas. Kaip tai galima būtų padaryti, nežinau, galbūt per tą redakcinę e, tarybą, e, kurią jūs minėjote, bet aš norėčiau išgirsti daugiau apie jos sudėtį, ar jūs čia pasiremsite viešųjų transliuotojų atstovais, pavyzdžiui, e, laikantis Junktinės karalystės modelio, ar galbūt to modelio, kurį mes turime Vokietijoje. Akivaizdu, Europos parlamentas pritars Euronews tolesniam finansavimui, bet tik tai tuo atveju, jeigu bus užtikrintas redakcinis nepriklausomumas. Mums e, svarbu, e, kad e, žinias būtų pateikiamas objektyviai, nors kartais tai būtų ir kritiškos naujienos. Ačiū. Uh... Welcome, Commission. Ačiū. Pirmininkė, prašau apsiriboti trim minutėms, jeigu įmanoma, aš pabandysiu. Ačiū komisijos nariui už Euronet Plus apie, už tai, ką pasakėte apie tai. Iš tikrųjų, galbūt reikėtų remti sutartimis, o ne subsidijomis šio požiūriu. Mane šiek tiek neramina tai, kas buvo pasakyta apie pasikeitimus ir tendenciją susijusią su Euronews. Manau, svarbu tai, kad e, turite kolegų ir ECR, ir tarp socialdemokratų, e, kurie išreiškia tokius pat e, išreiškia tokį pat susirūpinimą, kaip ir mes. Aš manau, kad tas hybridinis modelis, kai yra subsidijas, bet privatus savininkas ir to pačiu metu tarsi siekime užtikrinti laisvą žurnalizmą, yra tikrai painus žiniasklaidos modelis. Laisvas žiniasklaidos modelis yra visada aiškesnis negu valdomas modelis. Ir manau, kad mm, dabartinė situacija iš tikrųjų nieko gero apie ES mm, nepasako. Tai ar jūsų nuomonė yra čia tam tikro interesų konflikto dabar taikančių hybridinį modelį, jau nekalbant apie tai, ar iš tikrųjų tinkamai panaudojamos viešosios lėšos tokioms subsidijoms kai tuo tarpu jis galėtų būti nukreiptas kitoms ES programoms arba sutaupytas. Ir galiausiai devynės savaitės laukiau atsakymą į savo klausimą apie Euronews. Po to, kai šį pateikiau ir paskui per e, tik tai atsitiktinumą, e, kai spaudos pranešime pasakiau, kad į mano klausimą neatsakytą, staiga per tris valandas gavau atsakymą. Iš tikrųjų, čia buvo turbūt tik atsitiktinumas. Aš norėčiau, kad ateityje taip neatsitiktų. Galbūt, jeigu užduodam klausimą, tai galim sulaukti atsakymo, kad nereiktų kreiptis į žiniasklaidą su skundu ir tada būtų atsakyta. Pane Triupel, ačiū. Pirmininkė, ačiū komisijos nariui. Aš sureaguosiu į paskutinę jūsų pastabą. Mm, džiugu tai, kad jūs teiksite pasiūlymą dėl Euronet finansavimo ir žinote, kad kultūros komitetas mm, iš tikrųjų pritarė tam, o kai dėl Euronews mm, sutinku su to, kas buvo pasakyta, kad iš tikrųjų nepriklausomas, nešališkas turinys yra svarbiausia. Ir jeigu jis negali būti užtikrintas, tai mes turėtume svarstyti pasitraukimo galimybę. Bet tai yra iš tikrųjų galbūt labai neaiški situacija. Dabar tarsi mes finansuojame kažką, e, ko negalime kažkaip įtakoti. Jūs kalbėjote apie audiovizualinių paslaugų direktyvą. kalbant apie visuomeninių transliuotojų teisės, jos yra svarbios. Svarbu taip pat ir tai, kad e, būtų užtikrinta galimybė naudotis e, transliacijų turiniu naudotojams. Pone Kamervert e, kalbėjo apie internetą ir turinio kontrolę. Tikrai Nenorėtume, kad e, tokia kontrolė būtų ar kad būtų kontroliuojami interneto paslaugų tiekėjai. Mes nenorime, kad būtų ribojama ar kišamasi į interneto paslaugų tiekėjų veiklą. Dar jūs sakėte, kad e, meno ir kultūros e, turiniai, kūriniai gali ir turi būti perkeltinė tarp valstybinių mastų. Aš sustinku su to, kad tai yra labai svarbu. Jūs taip pat minėjote kultūrinę įvairovę ir e, sakėte, kad turime ieškoti galimybių, kaip užtikrinti Europos kino sektoriaus ateitį. Jūs nepasiūlėte konkrečių sprendimų, bet galbūt turite kažkokių pamastymų šią temą. Na ir dar turime galvoti per pastarąsias e, porą savaičių matėme, kad yra skirtingi požiūriai į panoramą ES, kai kuriuose valstybėse narėse um, yra mokesčiai, kitose ne. Tai kokia būtų komisijos pozicija šio požiūrio? Kągi, galbūt e, komisijos narys atsakytų dabar į pirmą klausimų raundą. Ačiū, pirmininkė. Aišku, mes labai rimtai vertiname visus tos e, klausimus, kuriuos jūs kėlėte. E, mano atsakymai šiandien bus preliminarūs, vėliau galbūt galėsime pateikti išsamesnius atsakymus. Dėl audiovizualinių paslaugų direktyvos konsultacijos dėl šios direktyvos baigsis rugsėjo pabaigoje. Ir aš atsakysiu keletą klausimų, kurie buvo užduoti dėl šio teisės akto. Aš jau kalbėjau apie vienodos konkurencijos sąlygas, apie sąžiningą konkurenciją, apie kuo daugiau suinteresuotųjų šalių įtraukimą. Taip pat yra geografinės aprimties klausimai, vartotojų pasirinkimo klausimai, klausimai susijęs su specifiniu turiniu, pavyzdžiui, ar nereikėtų priimti kažkokių taisyklių susijusi su kontroversiškai vertinamu e, turiniu. Turime galvoti apie vaikų ir jaunimo apsaugą, e, turime galvoti apie tai, ar skirtingai reglamentuoti vairias transliacijos ir turinio įsigijimo formas. Taip pat e, kyla klausimas apie direktyvos nuostatų veiksmingumą. Mes turime įsiskaityti į visas nuostatas ir pagalvoti, ar jos padeda siekti užsibrieštų tikslų. Turime žiūrėti į direktyvos straipsnius ir galvoti, koks buvo jų tikslas prieš aštuonerius maždaug metus, e, ko siekia tada taryba ir parlamentas ir ar tie tikslai buvo pasiekti. Taip pat turime įvertinti sąnaudas. Sąnaudas ir naudą ar ta proporcija tinkama, ar galiausiai tik e, sukursime didesnę biurokratinę naštą ir didesnę, didesnės e, išlaidas. Toliau yra klausimai susijęs su vidaus rinka. Kilmės šalies principas, ar jis vis dar turėtų būti taikomas? Turime galvoti apie rinkos tendencijas ir vartotojų elgesį Turime užtikrinti, kad dabartinės tendencijos atsispindėtų direktyvoje. Ir kilmės šalies principas iš tikrųjų kelia tam tikrų problemų. Taigi yra visa eilė klausimų, bet, kaip sakiau, mūsų generalinio direktorato tinklalapyje galima susipažinti su konsultacijų turiniu. Ir vis dėlto, jeigu mes parengsime tinkamą peržiūrėtą audiovizualinių paslaugų direktyvą iki kitų metų vidurio, tai e, Dar šiemet turime atlikti teisės akto peržiūrą, įvertinti konsultacijų rezultatus, kad sausio mėnesį labai sparčiai jau galėtume visus e, tuos e, rezultatus analizuoti ir po Velykų maždaug pavasarį mm, pradėti komisijos tarnybų konsultacijas bei konsultacijas su kitomis institucijomis. Aš bendraučiau su pranešėjais ir galbūt pranešėjai jau renktų pranešimus antroje metų pusėje. Bet iš tikrųjų norėčiau, kad būtų pasiekta politinės pažangos 2016 metais audiovizualinių paslaugų direktyvos požiūrių. Galbūt e, neturėtų būti galutinai baigta renkti ši direktyva, bet e, kad būtų pradėtas e, svarbus aptarimo darbas. Taigi, tada bent jau mes žinosime, kaip turi atrodyti busimoji direktyva. Dėl autorinių teisių, kaip jūs sakėte, reikia galvoti ne vien tik apie naudotojus, interneto bendruomenę, skaitmeninę rinką. Ar autorius, bet ir apie kitus elementus, tokius kaip, pavyzdžiui, kūrinių patikimas rinkai ir tas institucijas, kurios to užsima, leidyklas e, ir taip toliau. Šios institucijos e, taip pat turi būti aktualios kažkuria prasme, jos turi keistis ir prisitaikyti ir suteikti pridėtinės vertės. Galiausiai kompozitoriai, autoriai, jeigu norime turėti jų įvairovę, tai nepakanka skirti dėmesio vien jiems ir jų kūrybiniai veiklai, bet turime galvoti apie tai, kad jiems reikalingi leidėjai, transliuotojai, kitaip sakant, platforma jų kūrybai turi būti atitinkamai organizuojama rinka. Taigi čia kalbėtume apie beveik tris ramščius, galima sakyti, jeigu kalbame apie vertės pakeitimo grandinę. Ir visi trys ramščiai turi savo pridėtinę vertę. Toliau um, vadinamasis portabilumas ar tarp valstybinis uh, turinio perkelimas. Tai yra iš tikrųjų sudėtingas principas, kurio taikymas būtų susijęs su tam tikrų išimčių taikymu. Švietimo mokslo kontekste turėtų būti daromos tam tikros išimtis, kalbant apie mm, nemokamą turinio parsisiuntimą. Turi būti taikomos išimtis kai, kurioms, kai kuriems sektoriams. mes turime atsižvelgti, aišku, ir valstybių narių universitetų, švietimo įstaigų finansinę padėtį ir biudžeto dalį skirtą e, tokio turinio atsisintimui. Turime galvoti, kaip atrodys e, jų padėtis po dešimties metų ir turime galvoti apie tai, kaip Europa gebės šio požiūriu konkuruoti su JAV ir Azijos šalimis. Galbūt ir aš galėčiau pasakyti porą žodžių apie Euronews. Aš tikrai pritariu jūsų išsakytams abejonėms, tikrai nesu tikras, kad e, viskas veikia tinkamai. Bet aš tikrai nenorėčiau, kad būtų nutrauktas finansavimas. Manau, kad reikia suteikti Euronews šansą Aš bendrauju su mm, RAI, e, Prancūzijos e, kanalais, kitais transliuotojais. Vokietijos e, transliuotojai dėja nelabai nori prisijungti. Aš susisiekiau su keliais Vokietijos transliuotojais, bet jie iš tikrųjų nenori prisijungti prie Euronews grupės. Valdyba, programavimo tarnyba, mes aišku stebime jos darbą Kalbant apie Euronews, mes aptarėme biudžetą kiekvieniems e, atskiriems metams. Ir kiekvienų metų atveju skiriame skirtingą sumą. Ir Euronews tai žino. Mes tikrai nenorime, kad Euronews būtų institucijų ar komisijos balsas. Euronius turi teikti informaciją Europos piliečiams ir kitoms pasaulio šalims ir tai turi būti nešališkas kanalas ir neutralus. Ir apie tai galvodami mes skiriame e, atitinkamą biudžeto dalį. Į tai atsižvelgiama ir mūsų daugiametėje finansavimo programoje iki 2020 metų. Pone Kamervirt kalbėjo apie nulinio reitingavimo klausimą. Apie tai galbūt aiškiau galėčiau e, pasisakyti rugsėjo mėnesį, kada jau prasidės teisėkuros procedūra. Tada, bus, e, tada galbūt galėsime paaiškinti, ko siekia komisija savo pasiūlymu ir bus spalio mėnesį surinktos viešasios konsultacijos ir mes teiksime tame daugiau informacijos. Yra ir kitų klausimų, apie kuriuos turime galvoti. Ispanija, pažiūrėjau, ir intelektinės nusavybės teisės. Ispanija pažengusi šioje srityje toliau nei mes. Ar turime europinės autorinės teisės, Aš suprantu, aišku, kad taisyklės valstybėse narėse skiriasi. Pavyzdžiui, panoramos laisvė mes tikrai nenorime jos riboti Europoje. Asmeniškai aš galėčiau pasakyti, kad viskas, ką mes matome ar eidami gatvėje, ar būdami gamtoje, ar žiūrėdami į pastatus, į architektūrą, ar žiūrėdami į žmonės aikštėje. Visa tai, ką mes patys matome, yra tie vaizdai, kuriuos mes užregistruojame savo, mm, savo atmintyje. Tai jeigu tai galima registruoti savo atmintyje, tai kodėl negalima būtų to fiksuoti skaitmeninėje erdvėje. Anksčiau buvo kitokios analoginės e, technologijos, kino juostos, foto juostos, dabar turime skaitmeninės galimybės. E, jeigu mes kalbėtume kažkokį materialų e, turinį, tai galbūt būtų galima nustatyti kažkokią to objekto kainą. Tačiau vaizdai dabar yra platinami ir socialiniais tinklais, skaitmeninėje erdvėje, ir socialiniai tinklai, tokie kaip Facebook, yra neatsiejama mūsų gyvenimo dalis. Mm. Pagalvokime apie Prancūzijos pavyzdį, pavyzdžiui, tai yra viena tų valstybių narių, kurios turi didžiulį kultūrinį paveldą. Ir Kaip ir visur kitur, žmonės nemoka už tas nuotraukas, kurios yra skaitmeninės ir kurios yra talpinamos, pavyzdžiui, Facebook'e. Aš nenoriu, kad būtų tokio pribojimo. Man atrodo, kad reikia tokios laisvės Europoje. Bet jeigu pagalvotume apie tai, kaip yra Vokietijoje, ten e, galiojančių taisyklių nenorėčiau visiems kitiems e, primesti. Ir tos valstybės narės, kurios e, apribojo panoramos laisvę, na, man įdomu, kaip jos tai daro ir kaip jos e, siekia įtvirtinti mokėjimo prievalės už vaizdus. Dėkoju. Ir dar vienas klausimų raundas nedaugiau dvi minutės kiekvienam klausiančiam, kitaip nesugebėsime išsilaikyti, išlaikyti mūsų darbų grafiko. Dvi minutės. Kolegai Fizas. Dėkuoju, ponė pirmininkė, ačiū komisijos nary. Pone Kamer Ever kalbėjo apie jaunų žmonių apsaugą. Gal nuodugniau paaiškintumėte, kokias priemonės komisija siūlo, kad e, audio vizualinėse žiniasklaidos priemonėse galima būtų užtikrinti tokią apsaugą. Tai turėtų atsižvelgti į jungtinių tautų deklaraciją ir 2007 metų Europos Sąjungos teisės aktus šioje srityje. Kalbant apie sportą, kokiu turite minčių subalansuoti, kaip suinteres, e, subalansuoti sporto renginių organizatorių ir ten dalyvaujančių žmonių teisę. Ačiū pirmininkė, komisijos nariui, ačiū už tai, ką jis pasakė ir už tai, kad emociškai tikrai e, labai įsitraukęs į savo veiklą. Aš turiu du klausimus, abu susiję mm, su skaitmininė, e, skaitmininė rinka. Pirmasis klausimas e, toks. Didėja skaitmeniniai įgūdžiai ir atsiranda nauja atskirtis, naujas atskirties tipas ir, ge, ir geografinių požiūrių, ir kartų požiūrių. Didėja ta visuomenės dalis, kuri skaitmeninių įgūdžių neturi. Tai yra nauja analfabetizmo forma. Ir mano klausimas e, būtų štai toks, ar nereikėtų sukurti specialių programų skirtų toms kartoms, kurios yra atskirtos e, nuo skaitmeninių įgūdžių, ar jų neturi. Antras klausimas. Ar nemanytumėte, kad reikėtų parengti strategiją skirtą švietimui, pasitelkiant internetą, švietimą tų asmenų, kurie iškrenta iš formalios švietimo sistemos? Tai yra didžiulė galimybė tiems, kas į formalę sistemą nepatenka, e, jie galėtų gal, naudotis tokia internetinė erdvė. Ir dar, ir ar yra svarstomi sprendimai susiję mm, dėl mikromokėjimo, nes jie padėtų iš tikrųjų subalansuoti tą sistemą tarp autorių, kuriejų ir platintojų. Dziękuję Pani. Pana Svente. Ačiū. Komisaras kalbėjo apie komisijos pasiūlymų kalendorių. Mano klausimas apie audiovizualinių paslaugų direktyvą. Kada galime tikėtis konkretaus pasiūlymo? Ir e, kaip ketinama spręsti europinių kūrinių skatinimo uh, E, programa, ar bus nustatomos kvotos. Jūs kalbėjote apie Europos kiną. Aš kaip kultūros komiteto narys e, turėjau galimybę Karlovy Varose dalyvauti tarptautinėme filmo kino festivalėje. Ir mačiau, kad iš tikrųjų didžiulis susidomėjimas, didžiulis ir jaunų žmonių susidomėjimas mm, jauni žmonės stovėjo valandų valandas laukdami bilietų. Taigi, atsižvelgiant į visą tai, ar komisija teiks kažkokius pasiūlymus susijusius su auditorijos plėtimu ir jaunų žmonių įtraukimu. Ačiū. Grazie, kolega Zdrojevski. Zdrojevski. Ačiū pirmininkė, ačiū komisijos narė. Turiu tris klausimus. Pirmasis klausimas būtų pereimas nuo analoginės sistemos prie skaitmeninės sistemos, būtent kalbant apie radiją. Daug valstybių narių nusprendė atsisakyti analoginio e, ryšio ir perėjo prie skaitmeninio radio transliacijos. E, Britanija, pavyzdžiui, naudojasi DAB1, bet jiems nepavyko, pasitraukė iš šio modelio, tada DAB2 įgyvendino dabar, e, tai yra sėkmingesnis modelis, tačiau akivaizdu, kad labai silpni dar yra tie sprendimai, kurie neturi iš karto europinio masto, kurie nėra taikomi bendroje skaitmeninėje erdvėje. Ar bus teikiami pasiūlymai konkretus būtent šioje srityje, pereinant, kad perimas nuo analoginės prie skaitmeninės sistemos būtų pigesnis ir sklandesnis. Antras klausimas. Kaip jums sekasi bendradarbiauti su komisijos nariais atsakingais už finansais ir ekonomiką? Man susidaro toks įspūdis, kad finansų mm, ministrai į kultūros komiteto posėdžius neteina. Per dešimt mm, metų pastebėjau, kad finansų ministrai per dešimt metų nei karto neteina į komisijos e, e, komitetą, o komiteto, o kultūros e, ministrai priešingai privalo dalyvauti finansų reikalų posėdžiuose. Taigi mes norėtume tam tikro abipusiškumo ir norėčiau, kad ir jūs komisijos nariai bendradarbiautumėte su tais, kurie sprendžia dėl finansų. Šiandien mes kalbėjome apie 2016 biudžetą Tos lėšos, kurias e, mes gauname, yra iš tikrųjų tik tai maža dalis to, ką gauna Žemės ūkio komitetas. Ir dar viena pastaba, aš netikiu interneto neutralumu. Ir tinklo neutralumas yra tik iliuzija. Internetas yra gigantiškas verslas ir kol, versla, kol jis nebus transliuojamas kaip verslas, tai tinklo neutralumas bus nepasiekiamas tikslas. Ir galbūt reikėtų kalbėtis konkrečiai su verslininkais, kad būtų rasti reikiami sprendimai. Ačiū. Julie Ward, sempre du minuti. Uh, thank you very much. Dėkoju komisarė už uh, šiandieninį dialogą, nors ir vertiname jūsų pasiryžimą spręsti šiuos klausimus greitai. Šiek tiek uh, rūpinosi dėl to, ar įtrauksite į savo darbą piliečių visuomenę, nes jeigu su žmonėmis netinkamai bus konsultuojamasi, jie bus atskirti nuo mūsų darbo, kurį čia sąjungoje bandome daryti. Ypatingai jaudinosi dėl vaikų, vaikų apsaugos, saugumo, e, dėl to, e, kokį poveikį internetas gali vaikams daryti kaip mes turėtume atsižvelgti į tai teisėkuros darbe, internetas, tinklo neutralumas mums labai rūbi. Labai džiaugiuosi, kad e, kai kurie žiniasklaidos atstovai buvę įkalinti dabar paleisti iš kalėjimo. Bet la, žiniasklaidos laisvė, žinoma, susijusi ne tik tai su padėtim e, sąjungos viduje, bet ir kitose šalyse. E, Dabar dėl darbo tvarkės perspektyvos visais šiais klausimais. Aš e, su keliomis moterimis vykau į į e, konferenciją Ženevoje. E, ir dėja e, tos konferencijos atskirose serijose tarp prelegentų vieną rytą nemačiau nei vienos moters. Na ir paskutinis dalykas, e, kalbant apie kaimo vietovės, e, plačia juosti ryšį, tai kelia didžiulių problemų. Aš atstovauju kaimiškai bendruomeniai didžiulis potencialas. Yra bendrovė, kurios negali gauti tinkamos interneto įrangos. Ir IMKA ir IPSA e, dirba drauge, kad galima būtų derinti komercinius ir bendruomeninius interesus. Dėkui, ponė Sodrova. Ačiū pirmininkė, ponė komisijos nariai. Manau, kad jūs e, tinkamai pristatėte savo darbo programą. Aš norėčiau paminėti dvi temas. Visų pirma, skaitmeninių technologijų sparti plėtra. Ji e, teigiamai e, veikia švietimo sritį, lygybę, suteikia geresnį prieigą prie kultūro, kultūros paveldo, bet taip pat kelia ir tam tikrą neligybės riziką, nes technologijos yra brangios, čia atsiranda neligybės grėsmė. Turime užtikrinti, kad mes kovosime su ta neligybė ir kad tai darysime per telekomunikacijos e, dokumentų rinkinį. Aš manyčiau, kad Europos komisija turėtų ieškoti sprendimų, kad galima būtų įgyvendinti įtraukios visuomenės e, darbo tvarkę, darbo tvarkę 2020, padėti pažeidžiamoms gyventojų grupėms, užtikrinant prieigą prie modernių technologijų ten, kur e, rinkoje nėra pakankamai pinigų investicijoms. E, kita mano mintis yra dėl Euronews ir Euronet. Pritariu Jums, kad mums reikia objektyvios informacijos apie Europos įvykius e, nacionalinė žiniasklaida ne visada e, į Europos įvykių žiūri kaip į prioritetinę žinę, tad mums reikėtų informacinės platformos, kuri teiktų objektyvę informaciją apie Europos reikalus. Tačiau reikėtų laikytis tam tikrų principų. Aš e, norėčiau, kad Euronews laikytųsi tam tikrų taisyklių ir principų ir e, šiame darbe tikrai jūs remiu, ponė komisijos nary. Gerbiamas komisijos nary, kaip matote, diskusija e, buvo gana intensyvi, daug pasiūlymų ir klausimų. Pati dabar porą minčių noriu pasakyti. Jūs kalbėjote apie autorių teisės, apie etinį ir ekonominį šio reikalo matmenis. Tai be jokios abejonės yra svarbu kaip ir pusiausvyros paieškos. Kai kalbama apie vartotojų ir kuriejų teisės. Na ir antra, man atrodo, kad komisijos skaitmeninėje darbo tvarkėje daugiau turi būti akcentuojama e valdysena. Mums didžiausias iššūkis čia yra socialinis aspektas. Na ir jei galėčiau dar trečią pastabą. Noriu pasakyti dėl audiovizualinių paslaugų direktyvos peržiūros čia mums tenka e, svarbus vaidmuo. Galimybė audiovizualinėme sektorijoje turėti didelę duomenų bazę, įkurti stebėsinos institucijas Rasbūrė e, yra minima. E, jūs žinote apie vadinamąją MAVIS duomenų bazę. E, bet tuo pat metu užsiminama apie finansavimo apkarpimą. Labai svarbu skatinti europinį audiovizualinį sektorių, kurti klasterius. Čia, aišku, mums reikia skaidrumo, ypač kalbant apie Euronews, tai buvo minėta, visiškai tam pritariu. Bet, e, žinoma, kūdikio draugę su vandeniu išpilti nereikėtų Ir e, ko gero ir čia parlamente mes čia galime kai ką nuveikti. E, net jeigu investuojame į Ronjus, matome, kad e, yra šiokio tokia disbalanso ir skaidrumo stokos. Taigi stebėti turime atidžiai, bet taip pat ir reikalauti transliuotojų atsakomybės. Dėkoju. Žodis Jums, komisijos nariai. Ačiū. Aš pasižymėjau jūsų būkštojimus dėl Euronews. Esu nusteikęs optimistiškai. Kai kalbame apie europiečių lūkesčius, tikiuosi, kad transliuotojas veiks būtent šitą kryptim. Mes, mes iš tikrųjų padėsime transliuotojui Šią prasme ir aš tikrai mielai pristatysiu Jums mūsų vertinimo rezultatus. Iš e, tikrai mielai pasižymėjau Jūsų pastabas ir nusiskundimus ši diskusija šia prasme labai svarbi, reikia tam tikrų taisyklių, nuostatų, kai kalbam apie technologinius dalykus, jie yra svarbus visuomeniai. Technologijos atveria įvairių galimybių ir šansų, bet ten slepiasi taip pat ir, ir pavojų. Ir e, ne vien, ne vien tik tai europinio lygio. Taip galvoti būtų, būtų pavojinga. E, Aišku, turime gerbti subsidiarumą, kai kas galvoja, kad būtų gerai, jeigu nebūtų audiovizualinių paslaugų direktyvos, e, tada autorių teisių reikalai atkristų, nereikėtų kalbėti apie tinklo neutralumą, apie mokesčius ir įmokas e, telekomunikacijų sektoriuje. Bet visiems sektoriams mes sakome, priežastis, kodėl mes laikomės europinio požiūrio, yra ne ta, kad e, yra problema nacionalinių lygių, bet dėl to, kad toks veikimas yra veiksmingesnis. Pavyzdžiui, e, nepilnamečių apsauga. Aš pats esu tėvas, turiu, turiu sūnų E, bet e, turiu pasakyti, kad žiūrėdamas į tai, e, ką jis dabar gali pamatyti 10 ar 12 metų, tai aš, būdamas amžiaus, tokių dalykų pamatyti nebūčiau galėjęs. Dauguma transliuotojų dabar rengia mm, programas, kurios transliuojamas mm, pasauliniu lygiu. Na ir žinoma, tame kontekste kai kas klausia, ar iš vis yra prasmės galvoti apie nepilnamečio apsaugą? Aš manau, kad taip. E, turime užtikrinti tinkamą švietimą ir jaunų žmonių apsauga yra to dalis. E, tie tėvai galbūt kartais galvoja, kad tai svarbiausia yra jiems, bet juk tai svarbu taip pat ir visuomenėje apskritai. Jeigu kalbame apie viešuosius transliuotojus, taip pat privatų sektorių ar e, paslaugų tiekėjus ne iš ES ir ne vien tik tai apie teikėjus, bet ir apie tam tikras platformas, tai turime turėti taisyklės, kurių būtų laikomasi, kurių nebūtų galima apeiti. Todėl e, peržiūrime audiovizualinių paslaugų direktyvą, analizuojame platformas, turime apsispręsti, ar turime ir toliau tęsti nepilnamečio apsaugą ir ją labiau uh, plėsti. Kai kas minėjo, kad egzistuoja interesų konfliktai, taip, yra žymių, didelių interesų konfliktų e, praeitįje futbolo žvaigždės iš e, Brazilijos e, vykdavo į Europą, nes Mančesterė, Paryžiuje ir Barcelonoje ir Minchinėje jau uždirbdavo daugiau. Bet tie pinigai nebuvo iš valstybės biudžeto, tie, tie pinigai buvo iš mokesčių mokėtojų kišenės. Kai mokame už televizijos licenciją, norėdami e, matyti tos, e, tas programas, e, mokame tam tikrus mokesčius, o reklama įmanoma tik tada, jeigu įmonės galvoja, kad pažiūrėjus e, tą reklamą Adidas, Nike, Mercedes ar, ar Peugeot ar Bordovino ar Šampano reklamas, e, Gucci ar Prada reklamas, e, vartotojai nuspręs nusipirkti tų gaminių. Taigi taip, interesų konfliktas egzistuoja, mes turime panalizuoti padėtį ir apsispręsti, ar reikia reguliuoti, jeigu taip, tai kaip. Jeigu norime išlaikyti profesinį sportą, tai e, reikia suteikti galimybės e, marketingui ir reklamai. Ir jeigu norime, kad ne vien tik tai Barcelonos ar Madrido komandos e, galėtų siekti sėkmės, bet ir Linco ar mažesnės kitos E, programos, jeigu norime, kad ne vien tik tai Wimbledono, bet ir e, provincijų teniso čempionatus rodytų, tai negalime turėti e, vien tik vienos rinkos ir vieno konkurso, kalbant apie filmą ir kino festivalius. E, tai e, austriškas filmas ar e, austriškas serialas apie kokį nors detektyvą, kadangi yra vokiečių kalba, nesusilaukia to pačio susidomėjimo Vilniuje ar kur kitur. Taigi, yra turinys, reikia galvoti apie jo perkeliamumą, turime žiūrėti į tarpvalstybinius reikalus, e, bet turime be jokios abejonės skatinti europinį kiną, antraip mūsų rinką užpildys e, Hollywoodas. Ir e, tiems dalykams reikia finansavimo, ar, ar tai būtų regioninis, nacionalinis ar europinis finansavimas. Jeigu nenorime, kad įvyktų atotrukis tarp kartų e, skaitmeninėje srityje, tai turime užtikrinti taip pat ir e, švietimo, mokymo galimybės mūsų piliečiams, tame tarpe ir vyresnio amžiaus žmonėms, e, suteikti jiems galimybę įgyti skaitmeninių gebėjimų gali prireikti papildomo mokymo mokytojams. E, gali, galima surasti galbūt e, matematikos ar istorijos e, mokytojus, kurie puikus specialistai, bet jeigu šiais laikais jie nemoka naudoti socialinę, socialinę žiniasklaidą, socialiniais tinklais ar, ar nešiojamais kompiuteriais, tai jų darbas nebus efektyvus. Taip, e, interesų konfliktai egzistuoja, mes visi turime savų interesų, bet jeigu viską reglamentuosime, taip pat nebus gerai, esame globalioje konkurencijoje su JAV ir e, Azija. E, turime turėti tam tikras europinės taisyklės, kad turėtume tam tikrą prasme ir reikšmę Man e, šiais metais teks e, lankytis visoje virtinėje e, svarbių mūgių ir parodų. Ir ten bandysiu, kad skaitmenimas ir prisidėtų prie pramoninės produkcijos augimo, bet taip pat reikia atsiminti ir apie išmoningasias transporto sistemas, turime kalbėti apie europinius standartus, jeigu mašinos, jeigu norime, kad mašinos tarpusavėje galėtų komunikuoti, o gamyklos yra Slovakijoje ir Portugalijoje, Mums reikia bendrų standartų, e, kad galėtume prie tokios komunikacijos prisidėti. Palaikau ryšį su kultūros ministrais, e, suprantu taip pat ir jūsų kompetencijos rytį, turime stiprinti Europos kultūrą. Iš tikrųjų yra tam tikro pasistumdymo kovos su finansų ministrais dėl biudžeto, bet mes turime gerų argumentų, turime paveldą, turime visuomenės paramą savo darbui. Aš e, pasakyčiau prieš e, e, kaimo vietovės supriešinimą su kultūra. Mums reikia daugiau kultūros kaimo vietovėse. Bet tų kultūrinių programų finansavimo taip pat nereikia prieš pastatyti finansavimui kaimo vietovėms. E, dėl kito dalyko, aš esu susijęs e, ir esu dirbęs energetikos sektoriuje, e, energetikos sektoriuje dominuoja vyrai, skaitmeninis sektorius dėja taip pat yra dominuot, yra mm, e, dominuojamas vyrų, visi startuoliai, Oksfordas, taip toliau, ten dominuoja moterys. Turime atvirai sakyti, kad e, reikia daugiau kūrybiškumo, o moteris kaip tik e, kūrybiškumo paprastai turi daugiau. Šiam sektoriui to kūrybiškumo e, reikia. Tad noriu padėkoti Jums už tai, kad pakvietėte mane. Linkiu ko geriausios kloties Jūsų komitetui. Ascolto, noi se lo apprezziamo molto. Quindi noi siamo... Dėkoju gerbiamas komisijos nariai, kad atvykote į mūsų posėdį, kad išklausėt mūsų komentarų. Mes palaikysime su jumis nuolatinius ryšius ir, aišku, atidžiai seksime jūsų darbus. Labai ačiū. Many, many The, the o dabar paskutinis mūsų e, darbų ratas. Turime svarbių nuomonių. E, laiko neturime per daug, taigi iškart dirbkime toliau. Dabar norėčiau steikti žodį ponui Zambatskiui. Jis atsakingas už nuomonę e, radikalėjimo prevencija ir teroristinių organizacijų vykdomas ES piliečių verbavimas. Ir tai yra taip pat atsakingasis komitetas yra lybė ir do, m, paskutinė pakeitimų pateikimo data yra rytoj, nes artėja vasaros atostogas, taigi pakeitimus galite siūlyti iki rytoj vidurdienio. Kultūros komitete balsuosime 15 rugsėjo, spalio pradžioje balsuos lybė komitetas, 12 spalio pasteiso pirmininkė balsuos lybė komitetas. Dėl šios nuomonės dabar ponas Džambatski. Dėkui pirmininkė gerbiami kolegos, norėčiau padėkoti visiems už galimybę šiandien pristatyti nuomonę dėl radikalėjimo prevencijos ir teroristinių organizacijų vykdomo ES piliečių verbavimo. Tai yra labai svarbus klausimas, jis turėtų būti kiekvienos valstybės narės darbų sąraše, taip pat ir ES darbų sąraše ir turime imtis kuo greičiau priemonių kovodami su radikalėjimu. Kokias priemonės galėtume taikyti kovodami su radikalėjimu? Mūsų komitetas atsakingas už kultūros ir švietimo sritį ir aišku, kad mūsų nuomonė turi ir apsiriboti mūsų komiteto kompetenciją. Kovo 17 ES švietimo ministrai pasirašė Paryžiaus deklaraciją, kurioje valstybės narės raginamos tvirčiau bendradarbiauti, ugdant jaunimą, kad būtų skatinama pagarba žmogaus orumui, laisvai, demokratijai E, teisinės valstybės principui, socialiniai traukčiai ir aktyviam pilietiškumui. Taip pat e, kovodami su šią problemą pirmiausia turime e, pakirsti jos šaknis, nes turime neužmiršti, kad internetas gali būti naudojamas ne tik gerais tikslais, bet ir naudojamas teroristinių organizacijų. Taigi turime mm, vystyti naujovišką internetinę komunikaciją, skirtą kovoti su šiuo reiškiniu, ugdyti visų pažeidžiamų interneto vartotojų kritinio skaitmeninio mąstymo įgūdžius. Turėtume imtis priemonių šioje srityje. E, marginalizacijos problemos pirmiausia turėtų būti sprendžiamos nacionalinių lygmenių, bet turime kovoti ir su radikalizacijos ideologija. Savo pranešime e, paminėjau ir problemas, kurios yra labai svarbios. Ir norėčiau prie savo pranešimo, savo pranešimui pasiūlyti vieną pakeitimą. Tai susijęs su vadovėliais, su mokykliniais vadovėliais, kuriuose, pavyzdžiui, kalbant apie privačias musulmonų mokyklas ir ten naudojamus vadovėlius, Mm, ten yra e, diskriminacinio ir radikali, radikalaus e, pobūdžio tekstų, kurie po to yra išverčiami į kitas ES mm, valstybių narių kalbas, taigi reikia, kad tokių dalykų vadovėliuose nebūtų. Perskaičiau ponios Raštada Tylybė komiteto e, pranešimą Mm, kuriame taip pat kalbama ir apie problemas kalėjimuose, apie keitimąsi informaciją, apie radikalizaciją. Lybė komitetos e, planuoja e, atsižvelgti į pakeitimus, kuriuos gaus savo pateiktai E, dėl savo pranešimo ir mes tikimės, kad atsižvelgs ir į mūsų pasiūlymus. Paskutinė e, pakeitimų pateikimo data yra Liepos 15 diena, šis trečiadienis iki vidurdienio. Aš tikiuosi, kad mano pranešimas buvo išplatintas laiku ir kad e, šešėliniai pranešėjai turėjo pakankamai laiko jį apsvarstyti. Ir siūlyčiau uh, per pirmąjį Strasbūrą susitikti ir apsvarstyti pakeitimus. O savo kompromisinius pakeitimus uh, pateiksiu pirmąją rugsėjo savaitę. Laiko nėra daug, bet taip yra dėl to, kad, turime, kad mes turime nusiųsti savo nuomonę lybę komitetui, kad jis galėtų atsižvelgti į mūsų nuomonę. Libe komitetas balsuos dėl, šios, dėl šio pranešimo prieš antrąjį, prieš, prieš spalio plenarinę sesiją Strasbūrė. Manau, kad ši tema yra labai svarbi ir turime jai skirti europinės pastangas, ypač keičiantis gerąją praktiką apie priemonės, kurių ėmėsi įvairios valstybės narės. Dėkuoju uždėmesi, lauksiu jūsų pasiūlymų. Dėkuoju. Manau, kad gerbiamas Džambatskis puikiai padirbėjo. Buvo ir klausimų šią temą. Ponas Vert. Dėkui už suteiktą žodį. turiu pasakyti, kad esu patenkintas, kad mūsų komitetas gali parengti nuomonę dėl lybė pranešimo. Iš pradžių, iš pirmo žvilgsnio atrodo, kad ši tema susijusi tik su saugumu Bet norint išspręsti šią problemą ir radikalėjimą, turėtume pasižiūrėti iš įvairių pozicijų. Manau, kad ponas Džambatskis parengė gerą nuomonę. Mes pateiksime pakeitimus ir tikimės, kad iki rugsėjo turėsime gerą tekstą. pritariu pranešėjų, kad Europai kyla nemažai problemų, kurias reikia spręsti. Tos problemos galbūt nebūtų tokios rimtos, jei ES mm, piliečiai nebūtų užsiverbavę kovoti kartu su teroristais užsienio valstybėse. Turime užtikrinti radikalėjimo prevenciją, kad nebūtų mūsų mm, piliečiai verbuojami į teroristinės organizacijas. Turime turėti sistemą, kuri neleistų, mm, kad toks verbavimas būtų. Aišku, čia reiktų pasižiūrėti iš įvairių mm, aspektų į šį klausimą. Pirmiausia, tai ir E, teisingumo srityje turėtume sustiprinti Eurojusto, Europolo e, agentūras. Turime turėti e, keitimosi informaciją, keitimosi gerąją praktiką sistemas. Kai kurios valstybės narės jau yra numatę sankcijas taip vadinamiam užsienio kovotojam Tas yra gerai, nes tos sankcijos, tikimės, atgrasys e, piliečius e, užsiverbuoti ir kovoti teroristinių organizacijų pusėje. Bet žiūrint iš ilgalaikės perspektyvos, vienintelė rimta priemonė kovoti su radikalėjimu yra švietimas. kalbant apie švietimą, mokyklų programos turėtų būti demokratiškesnės, e, turėtų būti diskutuojama su moksleiviais, kas primtina, kas neprimtina, kas istoriškai mm, pasirodė kaip netinkamas gyvenimo ir darbo būdas. Mokyklos turi skatinti demokratinį požiūrį. Bet čia ne tik mokyklos turi vaidinti vaidmenį, kitos švietimo įstaigos irgi turi atlikti savo rolę, žiniasklaidos vaidmuo yra svarbus. Specialistai irgi specialistų dalyvavimas irgi labai svarbu, svarbus. Užsienio kovotojų reiškinys yra labai pavojingas ir neraminantis. Kad galėtume užtikrinti radikalimo prevenciją, mums reikia visapimančio požiūrio. Turime šviesti jaunimą ir tikiuosi, kad tas visas ir atsispindės mūsų nuomonėje. Pone Kindži. E, Dėkoju, ponė pirmininkė. Ši nuomonė tikrai yra svarbi ir čia mūsų komiteto vaidmuo irgi yra nemažas. Švietimas ir kultūra labai svarbu radikalėjimo prevencijai ir siekiant užkirsti kelią mm, ES piliečių verbavimui į teroristinės organizacijas. Švietimo procesas yra labai svarbus ir jis turi būti daugelypis. Turėtume nuolat užtikrinti visų suinteresuotų asmenų bendradarbiavimą, šeimos, mokykla, klubai, įvairios visuomeninės organizacijos. Visa tai svarbu radikalėjimo prevencijai, kovai su atskirtimi, socialinė atskirtimi, marginalizacija, siekiant užkirsti kelią mokyklos nelankimui, tarp kultūrinių faktorių vaidmuo irgi turėtų būti pabrėžtas. socialinė žiniasklaida yra svarbi poveikio jaunimui priemonė. Turime skatinti atsakingą socialinės žiniasklaidos ir interneto naudojimą, ypač mm, kalbos naudojimą. Ir turime numatyti konkrečiai panašias priemonės tose šalise, kur didelis skurdas, e, kur žmonės daug labiau pažeidžiami ir daug lengviau gali būti radikalizuoti ar užverbuoti. Be to, turėtume mokyti įvairių religijų, kad neatsirastų baimių ar prietarų kad nekiltų mm, klaidingų idėjų. Kalėjimai yra svarbi radikalėjimo, svarbi radikalų kalvė. Taigi ten irgi turėtume imtis pedagoginio darbo, pasitelkę specialistus, mokytojus. Turime e, parengti konkrečias programas asmenims, e, kurie yra E, rizikos grupėje arba kurie jau yra radikalizuoti. Turime juos atversti atgal. Tie asmenys, kurie ateina iš radikalizuotos aplinkos ar iš e, tokių šeimų, neturi būti marginalizuoti. Švietimo procesas turi vykti nuolat turime e, pozityvius mm, modelius propaguoti, kad tokie asmenys e, nebūtų išstumti iš visuomenės, o galėtų e, aktyviai, pozityviai dalyvauti visuomenės gyvenime. Džiaugiuosi, kad mūsų komitetas rengia nuomonę šią temą šios mūsų pastangos turi būti nevenkartinės, nuolatinės, besitėsiančios. Pačios valstybės narės turi dirbti šioje srityje. Dažnai kalbame tik apie fanatikus ir ne, neatsižvelgiame į šaknis, į šios problemos šaknis. Ačiū. na tom. Ačiū pirmininkė. Galiu pasakyti, kad e, džiaugiuosi, kad mes kalbam šią temą, nors e, iš tikrųjų tema nelabai smagi. Kolega puikiai padirbėjo. Aš asmeniškai žiūriu čia tikrai nemažai pavojų. Bet galbūt mes kalbėdami apie e, šios e, pavojus, kaip tik pritrauksime dar didesnių pavojų, kaip pagal Newtono dėsnį, bet koks, e, bet kokia, bet koks veiksmas lemia tam tikrą atsakomai veiksmą. Ir lybė komitete to pranešime sakoma, kad reikia mums pirmiausia socialinio profilio tų žmonių, kurie užsima tuo, nes kol kas mes nežinome, kas jie yra, ar iš kažkokių mažumų grupių, ar iš kažkokių atskirti patiriančių grupių. Taigi, pirmiausia, turime išsiaiškinti. O kai dėl siūlomų veiksmų, Tikrai mes turime skirti dėmesio toms programoms, kurios skirtos kovoti su radikalizavimu ir verbavimu. Ir, aišku, mes turime e, užkirsti kelią imigrantų ir pabėgėlių radikalizavimui. Pavyzdžiui, e, mūsų šalyje iš tikrųjų labai nedaug yra patirties integruojant e, imigrantus. Kitos valstybės narės galbūt tokios patirties turi, tai galėtų ją pasidalinti. Tai būtų tikrai naudinga ir mums ir ne vien. Ir mes turime užtikrinti taip pat e, religinių lyderių bendradarbiavimą, nes jie turi e, galimybių paveikti viešąją nuomonę. Ir toliau apie žurnalizmą aš tikrai prieš propagandos karą. Aš manau, kad reikia e, kalbėti apie mūsų vertybės viešoje erdvėje ir valstybės narės turi sutarti dėl bendrų žurnalistikos etikos standartų. Aš pati esu buvusi žurnalistė ir žinau, kad etika e, padeda. Etikos kodeksai yra paveikus. Mes turime kovoti su neapykanta skatinančia retorika žiniasklaidoje. Visi internetiniai uh, internetinės žiniasklaidos priemonės turi iš tikrųjų prisimti atsakomybę už tai, kas rašoma jų straipsniuose, nes kartais tie dalykai yra tikrai siaubingi ir neturi dažnai nieko bendro su e, žodžio laisvė, mano nuomonė, bet prisidengiama žodžio laisvė, mm, o iš tikrųjų tai jau galima laikyti radikalizavimu. Ir dar vienas dalykas, e, galbūt aš mm, praklausiau ryšį su šaudimais mokyklose ir smurtu mokyklose, bet yra iš tikrųjų čia bendrų bruožų. Ir nors mes turime blogos patirties, bet ir geros patirties, kaip užtikrinti prevenciją, tai galbūt galėtume taip pat ją pasinaudoti. Ačiū. Ačiū. Toliau, ponė Evans. Ačiū, aš manau, kad pranešėjas tikrai parengė tinkamą nuomonę, kaip jis ir sako, kad Libė pranešimas yra labai išsamus ir mes turime E, galvoti apie tai, kuo turėtų apsiriboti mūsų komiteto pastabos. Aš esu iš Velso e, ir ši problema yra labai aktuali Velse, kaip ir visur kitur. Ir mes svarstame, kaip spręsti jaunų žmonių ir jaunų moterų e, problemą tų žmonių, kurie išvyksta į Siriją ir kitas šalis kai dėl valdžios institucijų veiksmų iš savo patirties galiu sakyti, kad E, dažniausiai iš tikrųjų stengiamas užkirsti kelią konkretiems nusikaltimams ar veik, e, nusikalstamoms veikoms, o ne tiek galvojama apie tai, kaip e, išvengti, kad jauni žmonės būtų verbuojami, radikalizuojami. Taigi apie tai aš, manau, turėtų būti sakoma nuomonėje. Ir mes turime pasakyti, kad ne vien Paryžiaus deklaracijoje yra raginama e, skatinti žmogaus orumą e, ir laisvę, bet e, kad apie tai kalbama ir mm, žmogaus teisų deklaracijoje. Ir taip pat turime kalbėti apie saugumo derinimą su kultūrinė žmogaus orumu, teisėmis, laisvėmis ir taip toliau. Toliau darbas su bendruomenėmis taip pat padėtų spręsti šias problemas. Turime galvoti, dėl ko tas bendruomenės tampa pažeidžiamos. O priežastis dažniausiai yra socialinė atskirtis, nedarbas ir panašiai. Ir turime taip pat kalbėti apie švietimo vaidmenį, kaip ir sako pranešėjas. Jam e, turi būti skiriamas didžiulis dėmesys, nes būtent švietimo įstaigose gali būti įskiepytos e, įvairovės ir tolerancijos vertybės. Taip pat ypatingai pažydžiamiems žmonėms turime suteikti galimybės kalbėti apie radikalizavimo priežastis ir jie turi turėti galimybę atvirai apie tai kalbėti saugioje aplinkoje su patikimais jiems žmonėmis. Ir turime galvoti taip pat apie mm, įvairius skirtingus šio reiškinio aspektus ir ištisos grupės ir atskiri asmenys gali būti radikalizuojami ir spręsti šias skirtingas problemas iki skirtingais būdais. Taip pat e, informacijos e, sklaidos tinklas, e, apie jį turėtume kalbėti aiškiau nuomonėje. Ir galbūt reikėtų kalbėti apie tai, kad turėtų būti steigiamas deradikalizavimo strategijos tai vadinamos pasitraukimo strategijos, turime sudaryti galimybės žmonėms pasitraukti iš radikalių tinklų. Ir tie asmenys, kurie dirba su jaunais žmonėmis, specialistai, turi būti tinkamai parengti. Tai tokie pagrindiniai pastebėjimai ir dar pabaigai noriu pasakyti kad norėdami iki galo išsiaiškinti šios problemos esmę, mes turime įsigilinti į kontekstą, kuriame visą tai vyksta. Taigi turime pirmiausia galvoti, kas vyksta Sirijoje ir turime pasistengti įvertinti ne vien smurto, ne vien patį smurtą ar karinę padėtį Sirijoje, bet ir galvoti apie emigraciją, apie tai, kur vyksta tie žmonės, kurie vėliau yra radikalizuojami. Ačiū. Pane Ward, ačiū. Matau tikrai daug sąlyčio taškų tarp um, jūsų nuomonės ir mano nuomonės skirtos e, tarpkultūriniam mokymuisi. Taigi iš tikrųjų mūsų darbas yra susijęs. Aš norėjau sureaguoti į tai, kas buvo pasakyta apie religinius vadovėlius. Galbūt e, čia proga pakalbėti ir apie religinės mokyklas. Anglijos e, šiaurės rytuose yra koledžas, kuris buvo įsteigtas pradžioje kaip akademija vietos automobilių pardavėjas. Ta um, akademija įsteigė ir tai yra religinė mokymo įstaiga, kas mane neramina. E, taigi aš manau, kad jeigu mes kalbame apie radikalizavimą ir jo prevenciją, tai turime kalbėti ir apie kitas religijas, ne vien islamą. E, jeigu mes dabar sakome, kad reikia atidžiau pasižiūrėti į islamo vadovėlius, aš sakyčiau, žiūrėkime į visus kontekstus, kai religinės dogmos e, yra puoselėjimus ir dėgiamus mokyklose. Pasitikrinau aš kompiuterėje informaciją apie tą konkrečią akademiją, e, kurią aš minėjau ir Tai tikrai mane neramina, mes manome, kad e, tie vaikai, kurie baigia e, mokymo įstaigą, iš tikrųjų susidaro labai iškreiptą pasaulio vaizdą. Taigi mes turime labai atsargiai žiūrėti į religinės mokyklas ir religinis vadovėlius. Kolega Maragal. Dėkoju, pirmininkė paprašiau žodžio. Pir, pirminkė atsiprašo, gal ne jūs e, pirmiausia turėtumėte kalbėti, bet nieko tokio, prašom tęsti. Remiantis to, ką jūs pasakėte, ir aš praktiškai pritariu viskam, kas buvo pasakyta apie švietimo, mokyklų, vadovėlių, mokytojų vaidmenį. Taigi, viso to pagrindu man kyla klausimas, ar iš tikrųjų šis požiūris nepernelyg daug dėmesio skiria prevencijai. Ir čia gal reikėtų tą požiūrį papildyti žvilgsnių į ateitį. Ir kuo daugiau mokyklos bando čia spręsti tos klausimus, tuo daugiau gali socialiai kilti įvairiausių prieštaravimų. Čia galime savo paprasčiausiai tik pakeisti, pakengti. E, šiame kontekste reikia kalbėti apie holistinį požiūrį, darbą, socialinė aplinka, įtrauktis, požiūris į kūrybinį pasaulį nuo 14 arba dar labiau nuo 16 metų tas darbas, kuris atliktas mokykloje, nėra susijęs su politika kylančia iš e, valstybės institucijų. Aišku, jums reikia daugiau paramos, daugiau išteklių ir taip toliau. Bet e, darbas mokyklose gali tapti tam tikrą prieštarą, nes e, tas jaunas žmogus jaučiasi negaunas to, kas jam buvo pasakyta, kad jis gaus. Taigi, kai žiūrime į, į, į, į savo bendruomenės ar ispaniškasias e, bendruomenės, ar kitas bendruomenės e, Anglijos miestuose nėra atsakingų, niekas neatsako už socialius kaimo, tai yra miesto modelius. Aš žinau, kad kalbama apie atsakomybę, kuri tenka mūsų kultūros komitetui ir kad mes čia peržengėme savo kompetencijos ribas. Bet vis tik svarbu, kad kitose komitetuose į tuos klausimus būtų kreipiamas dėmesys. Dabar žodis ponė Šodrovai. Ačiū pirmininkė. Čia mes ieškome priemonių, kurios būtų naudingos užkirtant kelią radikalizavimui, kuris vestų prie smurto ir prie terorizmo. Požiūrių radikalizavimas atsiranda tada, kai kažkas tinkamai nefunkcionuoja. Taigi turime disfunkcionavimo problemą mūsų visuomenėje. Visų pirma, reikia žiūrėti į, į šeimą, pagrindinę mūsų visuomenės lastelę, vienetą, jeigu kažkas šeimoje nesiseka, jeigu žmonės yra priversti gyventi iš bedarbio pašalpos ir taip toliau. Tai e, e, iliustruoja, kad kažkas visuomenėje yra negerai ir kai kalbame apie radikalizavimo prevenciją, turime žiūrėti į tas priemonės, kurias turi, turi švietimas manau, kad radikalų e, lyderiai e, paprastai yra gerai išslavinę ir charizmatiškas e, asmenybės. Tačiau tie, kuriais manipuliuojama, galbūt yra mažiau išsilavinę, labiau nusivylę. Taigi, štai tos priežastis, kurios, e, kurios skatina radikalizavimą. Reikia ieškoti esminių priežasčių ten, kur kažkas visuomenėje veikia negerai. Ir e, čia svarbiausia veikti vietoje. Europos parlamento nuomonė turėtų rodyti kryptį link sprendimo, kuris turi sustelti į e, problemos kilmę. E, aš manau, kad e, mokyklos labai svarbus etikos dėstymas, nusivylimas atsiranda, kai nėra logiškos, protingos gyvenimo perspektyvos. Turime suteikti geros kokybės išsilavinimą, kuris paskui suteiktų darbą, užimtumą. Tad aš manyčiau, kad tas pranešimas turėtų kalbėti apie labai aiškės priemonės nukreiptas prieš smurtą ir radikalizavimą. Dėkoju už turiningą diskusiją. Gal komisija norėtų žodžio, ar norėtumėte pasakyti? Dėkoju, kad sutikėte ir komisijai progą pasakyti. Aš e, manau, kad kai mūsų komisijos narys buvo atvykęs į jūsų komitetą, jis atkreipė dėmesį į Paryžiaus deklaraciją, taip pat į Europos e, saugumo darbo tvarkę ir pademonstravo, kad komisija skiria labai didelį dėmesį šioms problemams. Jos yra vienas iš mūsų prioritetų. E, pasisakiusiems noriu pasakyti, kad e, ir Paryžiaus deklaracija, ir saugumo darbo tvarkė e, labai didelį dėmesį skiria preventyviam matmeniui, kad švietimas gali užkirsti kelią radikalizavimui, bet taip pat ir stiprinti pagrindinės ir bendras vertybės, kurios atsispindi mūsų hartijoje ir sutartyse. Bet e, paminėsiu, kad abu dokumentai kalba ne vien tik tai apie švietimo vaidmenį, bet paminė ir kitus sektorius, tarp sektorinį bendradarbiavimą, e, tarp jaunimo, kultūros ir sporto sektorių. E, šiuose dokumentuose aiškiai išdėstyta, kad veiksmų reikia tiek nacionalinių, regioninių, vietos lygmenių, o taip pat ir europinių lygmenių. Mes ketiname atidžiai stebėti ir mm, užtikrinti įvairių veiksmų testinumą. Tikiuosi, kad turėsime ir toliau galimybę svarstyti tai komitete, bet jau dabar galim, galiu pasakyti, kad mes rengiame naujus pranešimus tiek švietimo e, ir jaunimo srityse, e, tai bus bendri komisijos ir tarybos pranešimai, turėsime tekstus rugsėjo mėnesį, tai darau prielaidą, kad kai jie pasirodys, turėsite progą e, juos apsvarstyti. Ir iš tikrųjų tuose pranešimuose atsispindės e, švietimo ir jaunimo sektoriaus didesnis vaidmuo, užkirtant kelią radikalizavimui, ir skatinant ES vertybės, netgi plačiau skatinant toleranciją, nediskriminaciją, įtraukti. Na ir e, viena iš paskutinių minčių e, apie ES įvairias programas mes e, analizuojame, kaip Erasmus Plus ar kūrybiškos Europos programa galėtų prisidėti prie šio prioriteto įgyvendinimo. Kągi, e, diskusija buvo svarbi, noriu tik tai jūs informuoti. Na, visų pirma, reikėtų matyti sutikti žodį pranešėjui. Jeigu ne, tai tada pateiksiu jums informaciją apie e, terminus e, rytoj po piet, iki pietų pakeitimus ketiname e, pateikti. E, surenksime 15 rugsėjo klausimus. E, komitete spalio 12 ketiname balsuoti. Tai yra lybė komitetas balsuos spalio 12. Na ir lybė ir kultūros komitetai sutarė, kad švietimas gyvybiškai e, yra svarbus. E, e, visa veikla skirta jaunimui turėtų numatyti taip pat ir jaunų žmonių geresnę socialinę integraciją. Turime sustelti ties pozityvių vertybių skatinimu. Buvo paminėtas prevencinis aspektas ir visą tai sudaro bendro vaizdo dalį. Dėkoju pranešėjui, geriausia sėkmės e, toliau dirbant su šiuo pranešimu. Dabar Periname prie kito darbo tokias punkto, pono Krasnodemski pranešimas įgūdžių ūkdymo politika kovai su jaunimo nedarbu. Kad galėtume palikti daugiau laiko E, pakeitimų pateikimui ir dėryboms dėl jų. Dabar terminas yra Liepas 15. MPL balsavimas nukeltas iki lapkričio 10. Ačiū pirmininkė. Pristatysiu trumpai, nes jau ilgai kalbame apie šią nuomonę. Kalbėjome ką tik apie labai svarbę problemą - jaunimo radikalizavimą, bet jaunimo nedarbas yra niekiek nemažesnė problema ir tos problemas glaudžiai tarpusavėje susijusios, kaip žinia. Nedarbo priežastis yra E, susijusios ne vien su švietimo sistemos trūkumais. Yra duomenų, kurie rodo, kad e, vis dėlto švietimo sistema, švietimo sistemos savo e, tikslų nepasiekė 7,5 milijono jaunų žmonių neturi darbo Europoje. Kita vertus yra 2 milijonai laisvų darbo vietų. Taigi matome, koks yra skirtumas ir matome, kad švietimo sistema netitinka poreikių. Tai galima daryti prielaidą, kad e, tų jaunų žmonių įgūdžiai nėra tokie, kokie reikalingi darbo rinkoje. Na ir verta atkreipti dėmesį į tai, kad e, dabartinis jaunimas yra ko gero geriausiai išsilavinęs per visą istoriją ir žinome, kad dabar yra nepaprastai daug žmonių, kurie baigia aukštasias mokyklas ir vis dėlto štai yra toks nedarbo lygis. Na ir tai rodo, ko gero, kad švietimo įstaigos neteisingai vertina, ar skirtingai nei darbdaviai vertina darbo rinkos um, poreikius. Aukštosios mokyklos mano, kad gerai paruošia absolventus, paruošia jos profesiniai veiklai, o darbdavių nuomonė visiškai kitokia. Ir tas netitikimas rodo, kad um, turime štai spręstiną problemą. Savo nuomonėje mes E, stengiamės labai glaustai įvardinti keletą elementų, kurie galėtų padėti išspręsti šią problemą ar padidinti švietimo įstaigų veiksmingumą ar padėtų užtikrinti ar padėtų jauniems žmonėms lengviau susirasti darbą. Tai tie aspektai būtų tokie, kaip pavyzdžiui, dvigubas ar dualinis išsilavinimas, būtent uh, užtikrinimas, kad švietimo įstaigos labiau atitiktų darbo rinkos poreikius. Kiekvienoje valstybėje narėje už švietimą atsakingos valdžios institucijos, švietimo institucijos, darbdaviai, verslo įstaigos glaudžiau bendradarbiautų. Ir tai, aišku, yra susijęs su stažuočių ar praktikos klausimais. Tokios stažuotės ar praktika turėtų būti užtikrinama jauniems žmonėms, nes po tokios praktikos jaunimui tikrai lengviau įsidarbinti. Antras elementas būtų studentų judumas. Europinės programos jau dabar egzistuoja, bet reikėtų uh, E, galvoti ne vien apie jas, nes man atrodo, kad dabar Europoje tokia situacija, kad e, tie, kurie mokosi aukštojo mokslo institucijose, tarsi labiau privilegijuoti, mm, lengviau dalyvauja, dalyvauja tokiuose programuose, lengviau įgyja tokių įgūdžių, kurie jiems vėliau padeda įsidarbinti. Na, e, taip pat mes čia kalbame apie mokytojų rengimo problemas, apie jaunimo aktyvumą, kuris e, taip pat yra svarbus veiksnys įgyjant e, svarbes reikalingas kompetencijas. Na ir kalbėdami su komisijos nariu aptarėme skaitmeninius skaitmininės rinkos klausimus. Tai yra taip pat vienas elementas, kuris yra svarbus ir buvo čia paminėta tam tikrų regionų ar tam tikrų e, visuomenės grupių atskirtis Na ir jaunimas e, neturėtų būti viena iš tokių grupių. Mokyklose turėtų būti skiriamas dėlis dėmesys skaitmeniniams įgūdžiams. Ir dar porą aspektų norėčiau paminėti, kurie nelabai dažnai galbūt e, keliami tokio tipo diskusijose. Taigi, Viena vertus kalbame, kad reikia glaudžiau visiems e, bendradarbiauti, kad švietimo institucijos e, turėtų derinti savo veiklą atsižvelgdamos į darbo rinkos poreikius, kad reikia, e, kad tai būtų vienas būdas spręsti nedarbo problemą, bet aš norėčiau akcentuoti kitą dažnai pamirštamą problemą, būtent tai, koks vaidmuo e, tenka bendrajam išsilavinimui ir humanitariniam išsilavinimui. Ir tai jau siejasi su radikalizavimo problema. Mm, iš tikrųjų, daug labai kalbėdami apie skaitmeninės technologijas mes negalime pamiršti, kad e, susipažinimas su literatūra, Europos klasika, su visų Europos kultūros paveldu, muzikiniu, meniniu ne tik padeda ugdyti kitus bruožus ir savybės, pavyzdžiui, gebėjimą dalyvauti dialoge, pasipriešinti radikalizmui. Mm, ir padeda ne tik susirasti darbą lengviau, bet ir padeda vėliau profesinėme gyvenime. Ir iš tikrųjų dabar daugelį Europos šalių matome humanitarinių mokslų krizę, e, filologinės disciplinos e, stipriai nukenčia, bet mes neturėtume palikti humanitarinių mokslų našalyje, nes tai yra didelė vertybė. Ir e, iš tikrųjų įgyja tokį įsilavinimą žmonės, yra tikrai vertingi, ta prasme, kad jie yra daug lankstesni ir įgyja įgūdžių, kurie reikalingi įvairiose profesijose. Ir dar viena tema, kurią norėčiau paliesti, tai yra tradicinės profesijos, kurių taip pat neturėtume e, pamiršti. Tradiciniai amatai, pavyzdžiui. Tai iš savo patirties pasakysiu, e, aš dirbdamas dėstytojų žiūrėdamas į studentų auditoriją, studentų, kurie norėjo studijuoti politologiją, bet politiką neįtin domėjasi, tai galvodavau, ar negeriau jiems būtų užsimti kažkokiais kitais mokslais, humanitariniais mokslais, arba galbūt jie galėtų nukreipti savo energiją į kažkokią kitokią profesinę veiklą, e, kažkokius konkrečius amatus, nes e, iš tikrųjų tai yra tarsi toks e, siejantis kultūrą ir meną dalykas. Ačiū. Turime tris kolegas, kurie nori pasisakyti po dvi minutės. Dėkui, gerbiami kolegos. Pirmiausia, norėčiau padėkoti pranešėjui už atliktą darbą. Jaunimo nedarbas iš tiesų yra rimta problema, viena svarbiausių Europos Sąjungoje. Biudžeto taupimo priemonės valstybėse narėse, aišku, atsiliepia jaunimo neužimtumui. Aš pritariu pranešėjui turime keisti mokymo švietimo sistemas, kad jos būtų labiau pritaikytos jaunimui, kad būtų orientuotos į praktinius reikalavimus, kad atspindėtų darbo rinkos poreikius. Turime keisti mokymo ir švietimo sistemą, bet tai yra tik viena problemos pusė. Kaip šešėlinis pranešėjas, norėčiau šešis pagrindinius elementus paminėti. Aš e, džiaugiuosi, kad yra jaunimo garantija, kad e, yra jaunimo užimtumo iniciatyva, bet tai yra tik trumpalaikiai sprendimai. Siekdami ilgalaikio problemos sprendimo turėtume numatyti ilgalaikės priemonės. Pirmiausia, valstybėm narėm reiktų stiprinti struktūrinį dialogą tarp verslo ir švietimo pritaikyti mokymo problemas darbo rinkos poreikiams. Taip pat labai svarbu ugdyti bazinės kompetencijas, e, mokėti naudotis e, skaitmeninėmis technologijomis, išmanyti matematiką, mokėti kalbas tai leis jaunimui adaptuotis prie nuolat besikeičiančių rinkos poreikių. E, valstybės narės turi e, stengtis daryti profesijas, techninės profesijas, inžinieriaus profesiją, kompiuterinių technologijų e, specialistų profesijas patrauklesnėmis, kad daugiau jaunesnių žmonių jas pasirinktų, nes e, joms yra poreikis darbo rinkoje. Taip pat e, turime mokyti mm, personalinių, asmeninių įgūdžių, verslumo, verslumo mokymas turėtų įtrau, būti įtrauktas į visus formalaus ir neformalaus švietimo etapus. Ir dar vienas dalykas, kuris yra labai svarbus, tai yra ilgalaikiai karjeros planai. Apie juos e, reiktų rimtai pagalvoti, susimastyti, kaip e, užtikrinti m, kaip siekti, kad kuo mažiau jaunų žmonių nebaigtų mokyklos. Reikia, kad valstybės narės e, investuotų į švietimo kokybę, kad horizontalios kompetencijos būtų vienas iš prioritetų Tai leistų užtikrinti ES ekonomikos augimą, konkurencingumo stiprėjimą. Ir čia svarbiausias yra švietimas, švietimas ir dar kartą švietimas. Dėkui, kolegė Trupel. Dėkui. Norėčiau padėkoti pranešėjui labai svarbu pagalvoti apie tai, ką galime visi kartu Europos lygmenių nuveikti, kad jaunimas turėtų daugiau galimybių. Tai, ką sakė ponas Krasnodėpskis, mm, kalbėdamas apie raštingumą. Raštingumas dabar apima daug daugiau įgūdžių negu seniau. Tai yra tie įgūdžiai, kurie reikalingi darbo rinkoje. Švietimas nėra tik galimybė dirbti. Neturėtume uh, nuvertinti švietimo. Jo vertė daug platesnė, daug darbų reikalauja įvairių įgūdžių, tarp kultūrinių įgūdžių, sugebėjimo spręsti problemas ir taip toliau. Kas yra svarbu, tai yra ir tinkama pusiausvėra tarp sugebėjimo dirbti ir turėjimo reikiamus įgūdžius ir viso kito, ką švietimas gali duoti tų bendrųjų žinių. ES yra nemažai valstybių e, ir Vokietijoje yra ta dviejopo švietimo sistema kai į švietimą įeina ir profesinis rengimas. Mm, negalima čia e, šio metodo primesti visom valstybėm narėm. Jeigu jis e, tinka vienoje, nebūtinai jis tiks kitoje valstybėje narėje, bet galima keistis gerąją praktiką. Dėkui. Dėkui, kolegė Sėdrofa. Dėkui. Trumpai norėčiau pakomentuoti. Ką norėčiau pridurti prie šio pranešimo? Iš esmės pritariu pagrindiniai minčiai, turime susikoncentruoti į užimtumą. Aš norėčiau, mm, kad dar įrašytume verslumo skatinimą, verslumas per rengimą, e, verslumas per švietimą ir mokymą. Norėčiau, kad verslumo įgūdžių svarba būtų išryškinta, nes tai padėtų žmonėm rasti darbą. Kita svarbi tema yra tinkamas karjeros pasirinkimas su šia problema dažnai susidurėme. Profesinis orientavimas e, turėtų taip pat būti įtrauktas į šį pranešimą, kad išvengtume įgūdžių e, netitikties e, aukštos kokybės įgūdžiai ir aukštos kokybės švietimas. Jei mūsų tikslas yra turėti 40 procentų žmonių baigusių aukštasias mokyklas, Tai čia neturėtume užmiršti ir kokybės aspekto, švietimo kokybės. Turime siekti, kad švietimas būtų aukštos kokybės ir atspindėtų darbo rinkos poreikius, bei atitiktų e, studentų profesinės karjeros lūkesčius. Dvigubas e, mokymas, dviejopas dvi, dvipusis mokymas irgi yra labai svarbus. Ora ecco, volevo sapere se la Commissione è interessata a intervenire. Se c'è qualcuno. E, dėkui, gal komisija norėtų e, pasisakyti. Ne, jei ne, tai tada suteiksime žodį vėl pranešėjui. Pranešėjas irgi nieko neturi ką pasakyti. Pakeitimų paskutinė diena yra Liepos 22 vidurdienis. Komitete balsuosime 15 spalio. Tema svarbi. Dabar reikime prie kito paskutinio mūsų e, pranešimo, tai yra Fernando Maura Barandieran pranešimas ES vaidmo jungtinėse tautose, kaip geriau pasiekti ES užsienio politikos tikslus. Mm, čia mm, tema svarbi ir kultūros komitetas čia jau mm, patenka į diplomatinių santykių sferą. Šis pranešimas apima nemažai svarbių dalykų susijusių su ES išorės kultūros politika. Minime tarp kultūrinį dialogą ir pabrėžiame, kad Europos savoka remiasi kultūros įvairovę. Europos sąranga remiasi kultūros įvairovę. Tas tarpkultūrinis dialogas e, galėtų būti naujos kultūrinio bendradarbiavimo, naujo kultūrinio bendradarbiavimo tarp ES ir e, likusios pasaulio dalies vizija. Mm. Kultūrinė diplomatija nereiškia tik Europos muzikos atlikėjų koncertus įvairiose pasaulio vietose. Ne diplomatija, e, kultūros diplomatija priartina mus prie kitų pasaulio šalių, tai yra e, diplomatinių santykių e, viena iš pusių, leidžianti propaguoti de demokratinės vertybės ir kurti pasaulinį Mm, pasaulinę pilietybę, kultūrą ir žmogaus teisės. Čia mūsų mm, bendradarbiavimas su jungtinėmis tautomis ir jų atitinkamomis agentūromis yra labai svarbus. Mm, čia UNESCO ir ES bendradarbiavimas yra svarbus. Galėtume padidinti ES vaidmenį. Pavyzdžiui, kovojant su kultūros vertybių neteisėtų gabenimu, pabėgėlių stovyklose, konfliktinėse zonose. Norėčiau padėkoti šešėliniams pranešėjams. Laiko neturėjome daug, bet mums pavyko susitarti dėl pagrindinių pranešimo aspektų. Mes siūlome kai kurių iniciatyvų, siūlome, kad ES išorės veiksmų tarnyba paskirtų atstovybėse užsienyje asmenį atsakingą už kultūrinius klausimus, kuris galėtų glaudžiai su primančia valstybė uh, bendradarbiauti, bendradarbiauti su tos šalies menininkais ir galėtume siekti, kad būtų sudarytos, sudaryti sustarimai dėl kultūros įvairovės išraiškos Europos e, jungtinių tautų rėmose. UNESCO konvencija dėl kultūrų raiškos įvairovės apsaugos ir skatinimo e, yra labai svarbi. ES yra ratifikavusi šią 2005 metų UNESCO konvenciją. Kultūros įvairovė yra žmonijos paveldas ir jinai turi būti išlaikyta būsimoms kartoms. Čia mm, cituoju konvencijos tekstą. Turime tęsti bendrus darbus, siekdami e, tautų harmonijos. Dėkoju, suteiksiu žodį šešėliniams pranešėjams. Prašom. Po dvi minutės. Trochę žal mi tłumaczy. Truputį gaila man vertėjų, nes pranešėjas labai greitai skaitė. Tai aš turėčiau porą klausimų ir pasitengsiu kalbėti lėčiau. Pirmiausia, Pranešimas labai geras, parengtas labai svarbia tema ir, aišku, visi pasiūlymai, kurie pateikti, yra labai tikslus ir aš um, visiškai norėčiau su jais sutikti. Taip pat pritariu tiems paskutiniams pakeitimams, kurie buvo padaryti. Norėčiau atkreipti dėmesį į vieną tik tai dalyką atskirai. Svarbu atskirti du procesus. E, vienas yra kultūros skatinimas dėl pačios e, kultūros. Kultūra yra vertybės, pačio savaime vertybės. Taigi reikia, verti, ver, e, reikia remti kultūrą, menininkus ir taip toliau. O kitas procesas yra daug sudėtingesnis. Reikia naudotis kultūra siekiant e, skatinti ir plėtoti kitus reiškinius, pačias tautas, visuomenę, Europą. Tai yra du skirtingi procesai reikalaujantis skirtingų priemonių. Vienas dalykas yra skatinti pačią kultūrą dėl jos pačios kaip vertybės, o kitas dalykas yra pasitelkti kultūrą, mm, vystant kitus reiškinius dimensijas, e, asmenys ir taip toliau. Ir aš kalbu apie tai, nes tikrai e, labai daugeliu atvejų ir ES ir jungtinėse tautose, pavyzdžiui, tie skirtingi procesai ir jų gyvendinimas lemia galutinius rezultatus. Ah, gerai. E, eh, kolega Nekov. Kolega Nekov. Iš tikrųjų vyksta labai konstruktyvus dialogas tarp mūsų ir pranešėjo. Aš galiu pritarti tam, kai sakė, mums reikalingas gaudesnis bendradarbiavimas tarp komisijos ir kultūros komiteto ir komiteto atsakingo už kultūros paveldą. Svarbu mums užtikrinti kultūros paveldo konflikto zonose apsaugą. Būtinos specifinės programos šioje srityje. Po to, kai buvo pasirašytas savitarpio supratimo memorandumas tarp ES ir jungtinių tautų. Iš tikrųjų, padėtis pasikeitė ir aš manau, kad dabar reikėtų mums dialogo grupės, kad bendras darbas vyktų sklandžiau. Mes turime atsisakyti tokių darbo metodų, kai mes įgyvendiname tik atskirius projektus arba taikome skubės priemonės, o paskui viskas. Tylos laikotarpiai. Taigi mums reikia tikrai labiau struktūrinio dialogo. Ir galiausiai, kalbant apie konkrečias priemonės, mes turime paramos priemonės menininkams, kuriejams ir turime jas taikyti. Ačiū. Palas Džambatskė. Dėkoju. Mm, bandysiu parengti kompromisinius pakeitimus. Dėkoju Jums už pateiktus pakeitimus. Laiko mm, parengti pranešimui daug neturėjome. Taigi noriu visiems padėkoti savo frakcijos vardu. Mm, parengsiu pakeitimą, kuriame kalbama apie ES kaip stebėtojo galimybę dalyvauti jungtinių tautų sesijose. Mes norime, kad ES turėtų balso teisę kai kuriuose ES agentūrų valdybose. Ir jei mes e, neturėsime e, aiškios politikos šioje srityje, tai tada neverta ir prašyti tos balso teisės. Dėkui. Grazie, e eh, kolega Trupel. Ačiū, ponė Čiupel. Ačiū pirmininkė, ačiū pranešėjui. Kai kalbame apie ES vaidmenį jungtinėse tautose, ypač kultūros rytise, norėčiau pabrėžti Tai, ką jau aptarėme, kalbėdami apie ES kultūrą ir išorės politiką, kultūra neturi būti vien tik kultūra savaime, tai turi būti priemonė na, užmėgsti išorės ryšius, taip pat e, tai yra žmonių bendravimo priemonė, taigi būtina įgalinti piliečius skirtingose šalise. Taigi aš norėčiau akcentuoti, kad mes turime daugiau dėmesio skirti darbui su nevyriausybinėmis organizacijomis ir ne vien kreipti dėmesį į mm, valstybinio ligmens institucijas. Mes e, visi žinome, koks yra mūsų vaidmuo, bet svarbu e, iš tikrųjų realiai suteikti e, žmonėms realias galimybės vystyti kultūrinį dialogą. Ir kadangi mes kalbame tiek daug apie konfliktus, tai iš tikrųjų e, yra siūlomos e, priemonės skirtos e, situacijoms po konfliktų. Tai reiškia, kad mes turėtume tam tikrų priemonių, kurios leistų mums sutikti naujų galimybių žmonėms gyvenančiams konfliktus patyrusiuose zonuose. Iš tikrųjų, taip pat vystyti kultūrinį dialogą. Tokį pakeitimą aš pati siūlysiu. Labai ačiū. Mano nuomonė, šis dokumentas taip pat labai svarbus. Ar komisija norėtų pasakyti ne? Ar pranešėjas dar kartą norėtų pasakyti. Dėkoju, panė Pirinkė, labai, labai trumpai. Noriu tik padėkoti visiems už jų indėlį. Žinote iš mano pristatymo ir iš pasisakymų, kad nuomonė yra kompleksinė, sudėtinga, labai trumpame tekste reikia aptarti sudėtingas temas aš tikrai stengiuosi įtraukti visas nuomonės, visus pakeitimus, tačiau norėčiau paprašyti komiteto ne vien tik susitaikyti su dabartinė padėtim, reikia turėti ambicingesnę viziją Europai, kad galima būtų spręsti tokius klausimus, kuriuos aš ką tik pristačiau, kad galėtume judėti į priekį, turėtume galimybę veikti, o ne vien palikti tai valstybėms narėms. Mes turime turėti galimybę veikti, spręsti šios klausimus kaip Europos Sąjunga. Pabandysiu įtraukti kiek galima daugiau mūsų jų nuomonių, bet neketinu atsisakyti tos europinės ambicijos. Pirminkė, e, dėkoju, mane sudomino mintis e, suteikti, e, paskatinti daugiau bendradarbiavimo kultūros srityje, Europos užsienio politikos kontekste. Tai labai svarbu, tai reikš, kad daugiau dalinsimės Europoje užsienio politiką. Ir e, tikrai norėčiau, kad į kultūrą būtų žiūrima kaip į tam tikrą švelnėje galę, e, mažinant skirtumus. Žinau, kad yra jautrių dalykų čia ir tai susisieja su tuo, apie ką kalbėjome taip pat ir vakar. E, ES nori būti geriau atstovaujama jungtinėse tautose, ypač kai kalbama apie e, kultūrą, meno kūrinius, e, kultūros objektų, meno kūrinių kontrabandą. Dabar labai daug kalbame apie e, migrantų, problemas, tad tai yra dar viena tema - švietimas, tarp kultūrinis dialogas, atsižvelgiant įspręstinas migracijos problemas. Visa tai yra bendros problemas. Visą tai galėtume atspindėti. Šiame dokumente turime ir tūkstantmečio tikslus ir jų kontekste galime taip pat svarstyti kai kurias iš tų problemų. Uh, ar tai būtų Adis Abebos konferencija, ar vėlgi rugsėjo renginiai. E, Europa norėtų, kad jungtinėse tautose kultūrai būtų skiriama daugiau dėmesio. Rytoj 15 Liepos baigėsi E, terminas pateikti pakeitimus kultūros komitete balsuosime 15 e, Liepos. Dabar turiu pranešti, kada vyks kiti posėdžiai. Rugsėjo 14 dieną nuo 3 valandos Noriu padėkoti kolegoms, kurie išliko salėje, noriu palinkėti visiems ir jų šeimoms gerų atostogų, dėkoju visiems politikos patarėjams, asistentams, padėjėjams. Išsijungia anglų kabina <laughs> insumanė, kad e, taigi viso, viso geriausio visiems, pasimatysime rugsėjai.